Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti. Mes turime svečių šiandieną, bet prieš tai patvirtinkime darbo tvarkę. Dėkoju. Trumpi pranešimai norėčiau patvirtinti, kad neįlinis komiteto posėdis įvyks kitą pirmadienį vakare Strasbūrė darbo tvarkės projektas greitai bus išdalintas. Ten yra įtraukta ir EGS 2016 ataskaitos svarstymas, taip pat keitimasis nuomonėmis Europos statistinės valdysenos patariamojo organo pirmininku. Taigi, dabar pereisime prie trečio darbo tvarkės klausimo ir aš norėčiau pasveikinti Marką Karnį, kuris yra FSB pirmininkas ir pirmasis vice pirmininkas Europos sisteminės rizikos valdyboje. Dėkoju, kad sutikote apsilankyti. Ponas Karniai yra Europos sisteminės rizikos valdymos pirmas, pir, pirmininko pirmasis pavaduotojas nuo 2013 metų. Jisai po Marian King perėmė šias pareigas, kuri baigė darbą 13, 12 metais. SP pirmininkas, vicepirmininkas turi pagal galiojančias taisyklės skaityti parlamentui. Ponas Kaniai yra Anglijos banko valdytojas, taip pat finansinės stabilumo valdybos pirmininkas nuo 2011 metų. Taip pat norėčiau čia pabrėžti, kad šiandieną jis atvyko kaip pirmasis vicepirmininkas Europos sisteminės rizikos valdybos. Pirmasis vicepirmininkas. Kaip žinote, jis atsakingas už makroekonominės rizikos ribojimo priemonių įgyvendinimą, taip pat sisteminės rizikos ribojimą siekiant finansinio stabilumo. Taigi norėčiau, kad komiteto nariai susitelktų ties tuo klausimu, už kurių, už, dėl kurio ponas Kanė atskaitingas Europos parlamentui ir taip pat, aišku, sisteminės rizikos finansiniam stabilumui švelninimas arba ribojimas yra labai svarbus klausimas mūsų komitetui ir tai be jokios abejonės yra labai platus klausimas. Taigi, uh, komiteto nariai galės paliesti ir kitus svarbius klausimus valdytojų kaniai. Išklausysime jūsų įžanginio žodžio, po to pagal nusistovėjusią praktiką penkių minučių klausimų atsijos. Taigi, valdytojų. Anei, žodis jums. Ačiū, ponios ir ponai. Man labai malonu šiandien kreiptis į jūs, kaip, e, pirmas, pirma, kaip pirmajam vicepirmininkui Europos sisteminė rizikos valdyboje, nes e, finansinio stabilumo užtikrinimas reiškia, kad reikalinga suprasti riziką ir koordinuoti individualias e, makroekonominės rizikos ribojimo priemonės. Finansinis e, ko koordinuojanti institucija yra labai svarbi Europos Sąjungoje, turint omenyje, kad tai yra bendroji rinka ir vykdydama šį uždavinį mūsų valdyba tiek, sieks užtikrinti finansinį stabilumą ir kad jis būtų efektyvesnis visoje Europos Sąjungoje. Europos valstybių narių atvirumas e, svarbus ekonominiam dinamizmui, skatinant priekybą, specializaciją, taip pat skatinant konkurencingumą. Didesnės rinkos reiškia didesnį pasirinkimą, daugiau paskatų inovacijoms ir geriau, geresnę galimybę realizuoti sverto ekonomiją. Taip pat atvirumas e, yra susijęs ir su šokais, kuriuos sukeliame iš, iš, iš užsienio. Uh, ir dėl to yra tam tikri finansiniai ryšiai, kurie gali sukurti naujas, naujus silpnumus. Taigi mūsų valdyba dėl to ir siekia padidinti atsparumą tam, kad maksimaliai būtų galima pasinaudoti atvirumu. Taigi mūsų pagrindiniai uždaviniai. Pirmiausia, valdyba skatina stipresnį makroninės rizikos ribojimo, ribojimo priemonių gyvendinimą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat buvo paskelto, paskeltos rekomendacijos, nacionaliniai teisės aktų rengėjai buvo paraginti savo jurisdikcijos įsteigti tokias valdybas. Buvo pateiktas, sukurtas vadovas, kaip būtų galima užtikrinti makroekonominės rizikos ribojimo priemonių įgyvenimą banko, bankų sektoriuje. Tame vadovė yra išdėstytos geriausios praktikos ir tai aptariamos įvairios priemonės ir taip pat siūlomi rodikliai, kaip, kurių pagrindų būtų galima pasinaudoti tomis priemonėmis. Taip pat yra kalbama apie tokių problemų išplitimą viso Europos Sąjungoje. Taip pat mūsų valdyba, jeigu nėra laikomasi mūsų rekomendacijų, gali tais minkštaisiais teisės aktais pasinaudoti ir pateikti rekomendacijas, kaip užkisti kelią finansinio stabilumo rizikai. Pavyzdžiui, Praeitais metais mūsų valdyba pateikė gairias nacionalinėms e, makroekonominės e, rizikos ribojimo priemonės, e, priemonės vertinančioms institucijoms, kaip kovoti su cikliškumu ir ši politika, aišku, dar nėra galutinai nusistovėjusi, taigi mes stengiamės ją toliau plėtoti ir praeitų metų ir nesiniai patvirtintomis studijomis mes bandome E, kovoti su procikliškais reiškiniais iš esmės vertybinių popierių srityje. Taip pat šiais metais mes daugiau kalbame apie e, makroekonominės rizikos priemonių ribojimo buferius, kurie turi sverto santykio poveikį. Taigi mes bandome sukurti sistemą, kuri būtų atspari tokiai rizikai. Viena valdybų stipriųjų pusių yra galimybė surinkti duomenis ir pateikti analizę visose valstybėse narėse. Mūsų valdyba rengia, e, renka empirinius duomenis ir rodo, kad bankų sektoriaus svertai yra procikliški bendrai paėmus visose valstybės narėse ir bendras rizikos svoris yra linkęs mažėti kredito, kreditų suklestėjimo metai, metais ir mažėti ir aukti, kai kreditų situacija yra prastesnė. Taip pat mūsų valdyba bando kurti tokį gyvybingą makroekonominės rizikos ribojimo priemonių sistemą. Taip pat mes bandome daryti įtaką tarptautiniai darbo tvarkiai ir bandome per rizikos ribojimo priemonės įvertinti tai, kaip finansinis stabilumas gali užtikrinti ilgalaikį klėstėjimą. Pavyzdžiui, mokumo antroji direktyva. Ja išanalizavusi valdyba parodė, kaip ilgalaikiai investuotojai, tokie kaip draudėjai, gali užtikrinti įvairovę ir stabilumą sistemoje. Mano vertinimu daugiau galima būtų nuveikti tam, kad solven... E, mokumas 2 sukurtų tinkamą pagrindą ilgalaikiams investicijoms. Valdyba gali pateikti konstruktyvių ir objektyvių e, rizikos ribojimo priemonių perspektyvų kai parlamentas 2018 metais peržiūrės tam tikras mokumo 2 direktyvos tam tikrus elementus. Taip pat gali būti, taip pat mūsų valdyba gali įvertinti narių sugebėjimą atsispirti naujoms rizikoms. Mes žinome, kad struktūra pasikeitė labai smarkiai po krizės ir faktiškai visi visa, visa susijusi su, su kreditais sistema buvo pagrįsta obligacijomis. Taigi tokios tendencijos panašu, kad išliks, kadangi kuriama rinkos kapitalo rinkų sąjunga, taigi mūsų valdyba prisideda prie atsparesnių kapitalo rinkų sukūrimo, pirmiausia, skatina bendrą supratimą, kas yra rinkos likvidumo pagrindiniai varikliai, taip pat renka nuosekliai informaciją apie rizikos dydį ir mastus susijusius su finansais. Valdyba taip pat turi unikalių įgaliojimų šioje srityje, kadangi gali rinkti informaciją iš finansinės rinkos dalyvių visoje Europos Sąjungoje ir dabar prižiūri val, turto valdytojus, tai yra platesnis studijos dalis, bandant mažinti riziką rinkos likvidumo srityje ir tas darbas turėtų būti užbaigtas iki 16 metų vidurio. Šioje apžvalgoje bus e, atsižvelgiama į likvidumo sąlygas ir, žiūri, ir bus bandoma išsiaiškinti, ar atviri fondai yra susiję su likvidumu ir jie gali atsispirti tam tikroms problemoms. 143 investiciniuose fonduose Anglijos bankas suprato, kad tie tris kart, kad tie, tos institucijos tris kartus daugiau galėtų išleisti E, grinųjų pinigų. Ir tai akivaizdu yra sudėties problemos ir mūsų valdyba bendrai plačiau vertins tas problemas. Taip pat valdyba gali padėti sukurti sprendimus ir investicinio sektoriaus išbandymo nepalankiausiamis sąlygomis galėtų leisti irgi įvertinti geriau situaciją, atsižvelgiant į patirtį su bankais ir pensijų fondais ir taip pat e, išvestinių vertybinių popierių priekybos ataskaitos yra rengiamos ES. Taip pat mes pasitelkėme nacionalinius ekspertus ir turime prieigą prie įvairių priekybos priemonių ir tokiu būdu institucijos gali geriau suprasti, kaip vyksta išvestinių vertybinių popierių sandoriai ir kaip jie gali skatinti riziką arba ją sumažinti visoje sistemoje. Taip pat galime įvertinti kaip vyksta privalomas centrinis kliringas ir kaip tai veikia kita sistemos dalis, pavyzdžiui, tiesioginiai kliringo bankai. Dar vienas mūsų valdybos indėlis yra skatinti bendrus požiūrius į rizikos valdymą. Tam tikrais atvejais institucijos na, ne tik, kad turi suprasti, bet jos privalo ir bandyti valdyti tą riziką. Valdyba yra vienintelis centras, kur visos institucijos yra atstovaujamos, įskaitant centrinius bankus, banko priežiūros institucijas ir vartinių popierių institucijas. Per be, reguliarų dialogą mes keičiamės geriausią praktiką, ją kūrėme ir, pavyzdžiui, gyvenam, gyvenamųjų būstų nekilnojamo turto sektoriuje. Ir mes žiūrėjome, kaip tą rinką veikia struktūriniai po, pokyčiai kalbant apie mokestinės sistemas egzistuojančias ES. Tokia analizė atskleidė priemonės, kuriomis gali naudotis institucijos kovodamos su įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, dėl paskolų ir panašiai. Ir tos analizės pagrindinė išvada yra ta, kad e, pirmiausia reikia lankstumo tiek kuriant ir kalibruojant e, tokias e, riziką ribojančias priemonės. Taip pat kita išvada, kad jokia priemonė neleis užkirsti kelią visoms nekilnojamo turto rizikoms. Ir vidaus politika čia yra labai svarbi ir ji veiksmingesnė, kalbant apie vidinį ir ES finansinį stabilumą, jeigu tvarkomasi su problemos išplitimu. Valdyba taip pat sukūrė pagrindą, kaip būtų galima stebėti ir kontroliuoti tokias tokių problemų plitimą. Ir ja, paskelbsime kitais metais ten. Pirmiausia, kalbama apie abipusiškumą, tai, kad reikia reguliavimo arbitražą panaikinti ir daugiau e, dėmesio skirti nacionaliniai politikai. Ir čia, aišku, bus pateiktos mūsų valdybos rekomendacijos. Na ir daroma prielaida, kad dauguma priemonių gali būti paremtos abipusiškumo principų. Taip pat mūsų valdyba 69 kartus praeitais metais įspėjo apie tokią sisteminę riziką 173 kartus įspėjo 14 metais, nors tai yra procedūrinio pobūdžio e, priemonės, vis tiek vis daugiau valstybių narių naudojasi tokiomis riziko, riziką ribojančiomis priemonėmis per, kly, per centrinius klyringo namus. Taip pat e, valdyba įvertins, kaip nacionalinės institucijos gali pritaikyti kontracikliškus e, e, buferius. Tokiu būdu valdyba gauna tam tikrus įgaliojimus pagal ES teisės aktus. Tai tokiu būdu kolektyviškai būtų galima užkirsti kelią rizikoms ir jų išplitimui viso ES. Rizika nekilnojamo turto rinkoje, aišku, yra susijusi su nacionaliniais skirtumais, taip pat netinkamas elgesys, aišku, irgi susijęs su tam tikrais rodikliais. Praeitais metais ES bankams apie 50 milijardų eurų bendra bauda buvo skiriama už netinkamą elgesį, tai turi, aišku, tiesioginės įtakos realiai ekonomikai, 5 procentų sverto santykis būtų susijęs su 3 trilijonų eurų skolinimuose pajėgumais. Aišku, tai, kad yra piknaudžiavimo sistema, kenkia ir visuomenės pasitikėjimui. Mūsų valdyba bando atkurti tą pasitikėjimą ir pirmiausia pasiūlė pagal tikrinimą nepalankiausiamis sąlygomis e, tam panaudoti tų netinkamo elgesio, už netinkamą elgesį surinktų baudų lėšas. Ir taip pat reikia tas lėšas surinkti arčiausiai prie šaltinio ir taip pat reformuoti atlyginimų sistemą kad būtų užtikrinamos geresnės paskatos už gerą elgesį įmonėse. Ir e, Junktinėje karalystėje toks atlyginimų sistemas, e, tokia atlyginimų sistema yra pati matyti ilgiausias tradicijas turinti. Aišku, tokių priemonių veiksmingumas ES yra susijęs ir su premijų apribojimu. Pavyzdžiui, fiksuotas atlyginimas e, čia didžiausiose Junktinės karalystės bankuose buvo nuo vieno iki trijų. Trys ketvirtadaliai atlyginimo buvo susijęs su asmens netinkamu, netinkamo elgesio rizika. Kitais metais, kai Taigi vienas nuo vieno iki trijų buvo, o 14 metais, kai įmonės taikė premijos apribojimą, tas santykis nuo, sumažėjo nuo vienas prie vieno. Turintam, nei kiek atlyginimo nesusiję su tuo. Finansinio stabilumo priemonė taip pat dabar analizuoja įvairių kompensavimo priemonių poveikį netinkamam elgesiu ir jeigu reiks, pateiks patobulinimus kitų metų didžiojo 20-ko sustikimo metu. Kompensacijų reforma yra būtina, bet to nepakanka valdybos ataskaitose yra pabrėžima, kad daugiau reiktų padaryti tam, kad pavieni asmenys būtų labiau atsakingi. Ir tą ypač paskatino ir valdybos rekomendacijos. Taigi, mes pasitelksime patirtimi ir pažiūrėsime, kokiomis priemonėmis galime kovoti su netinkamu elgesiu ir kaip būtų galima padidinti asmens atskaitomybę. Junktinėje karalystėje mes e, vykdome naują sistemą, pagal kurią vyriausiai valdyti, valdytojai finansinėje sistemoje, visoje finansinėje sistemoje yra tiesiogiai atskaitingi už nesėkmes savo atsakomybės srityse. Ir tai bus susijęs su aiškia, elkseno, elk, aiškiu elgesio kodeksu, siekiant, kad e, visi suprastų tos pačius aukščiausius standartus. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad visos valstybės narės ir visi ES piliečiai turi savo dalį finan, susi, su, ir yra atsakingi už finansinį stabilumą. Ir tai, aišku, sąlygoja klėstėjimą. Krizė aiškiai parodė, kaip greitai rizika plinta per sienas ir dėl to reikalingos ilgalaikės ir plačios reformos ir naujas požiūris kovojant su rizika. Lyderiaujant parlamentui ir šiam komitetui konkrečiai, reformų programa yra užbaigtinė ir daug dėmesio yra skiriama jos įgyvendinimui, kad maksimaliai būtų galima pasinaudoti jos poveikiu. Tvarus finansinis stabilumas yra susijęs ne tik su um, rizikos ribojimo standartais. Čia reikalingas reikalinga ir rizikos ribojimo perspektyva, siekiant, siekiant atremti šokus ir stresus, nesvarbu, kur jie e, benutiktų ir kad būtų galima užtikrinti atsparumo lygį, kai auga rizika Valdyba padeda valstybėms narėms atlikti savo vaidmenį ir taip pat įspėja apie tai, kad yra dar likusių problemų. Kaip pirmininkas Dragi šiam komitetui neseniai sakė, kitais metais valdyba vertins valstybių narių e, rizikos ribojimo priemonių įgyvendinimo lygį ir daugiau dėmesio skirs rizikai finansiniam stabilumui, taip pat bus perinama, aišku, prie mažai anglės naudojančios ekonomikos. Taigi dėkoju uždėmesį ir laukiu klausimų. Thank you very much. Governor Carney for this. Dėkojame už labai įdomų pasisakymą. Apžvelgėte mm, tikrai labai svarbius mums aktualius klausimus. E, investicijų fondas e, privaloma užskaitos e, reik, namų nuostatos, procikliškumas, makroekonominis rizikos vertinimo būklė valstybių narių. Aš įsivaizduoju, kad dabar parlamentarai labai norės aptarti šias temas kartu su jumis, padiskutuoti. Burhard Balsas visų pirma. No. Ačiū pirmininkė, valdytojau, aš kalbėsiu vokiškai. Taigi, visų pirma, noriu padėkoti, kad atvykote į mūsų komitetą šiandien. Labai vertiname tai, kad uh, radote laiko su mumis sutikti. Jūs dabar Na, Mario Draghi užima pirmininko postą, jūs laikinai einate pareigas, mes galbūt mums norėję, kad mm, jūs dirbtumėt. Prieš kelias savaitės Antalijoje vyko didžiojo dvidešimtuko vadovų sutikimas ir jie kalbėjo apie naujuosius Telex standartus bankams tarptautinių lygmenių pertvarkymo direktyvoje kalbame apie MRAI standartą. Tai norėjau pasteirauti, ar pritartumėt nuomoniai, kad reikia kaip galima greičiau įvesti privalomus minimalius standartus dėl MRAI, bent 8 procentai turi būti. Toliau, kaip MRAI ir TILEX veiks kartu kaip galbūt juos paskui būtų galima ir apjungti. Mm, CB taip pat kalba apie obligacijų pirkimo programą, kad išlaikytų likvidumą. Tačiau bankinėme sektoriu likvidu, likvidumas yra labai didelis, bet ar tai pagerino investavimo rodiklius? Man atrodo, bankam ir draudimo kompanijoms trūksta galimybių gauti pelningas pajamas ir aš norėjau paklausti, kokia būtų jūsų nuomonė. Kaip jūs vertintumėt finansinio sektoriaus sisteminę riziką? Kaip su bankais ir draudimo kompanijomis? Thank you very much. Um, two very important questions. First, uh, I know you know this, but... Ačiū už du labai svarbius klausimus dėl TILAK e standartų. Uh, dėl kurių susidarė didžiojo dešimtuko e, lyderiai. Aišku, tai standartas, kuris yra taikomas 28 pačioms didžiausiams globaliai svarbioms institucijoms, tai yra standartas, dėl kurio reikėjo susitarti visur, globaliai nuo Kinijos iki JAV. Ir tai, aišku, turi sukurti aukšto lygio pasitikėjimą ir tikrumą įvairaus lygio subjektams, visiems lygmenims. Todėl TILAK yra m, mm, daug labiau specifikuota nei MRL. Tam, kad tai būtų apčiuopiama, ne karalystėje, pavyzdžiui, mes turėsime globaliai sisteminės institucijos, aišku, kaip ir jūsų valstybė, ir mes įgyvensime DILAC per Emerald. Pagal teisės aktus mūsų konsultavimosi dokumentai dėl MRL bus pateikti kitų metų pačioje pradžioje ir tada, aišku, jau tai nešaiškumo ir kaip jūs, aišku, suprantate, tai apims labai platų spektrą institucijų. Tai bus daroma proporcingai, atsižvelgiant į tų institucijų sisteminį pobūdį. Uh, Ir pagrindinis elementas, kurį norėčiau čia pabrėžti, ir, ir, ir tuo atsakysiu ir jūsų antrą klausimą, kadangi laikas spaudžia, eina kalba ne mm, papildomą nuostolio apsarbavimo pajėgumą, bet tą vertę. Čia MREL ir TILAK yra apibriešta, bet tai yra žinojimas iš anksto, kad tos priemonės e, gali patirti nuostolių ir tol, tada sistema, sistema atsiranda daugiau drausmės. Taigi abi priemonės turėtų papildomai sukurti tos drausmės, kurią akcijų turėtojai turėjo sukurti. Ir labai trumpai dėl jūsų antro klausimo. Aš atsakysiu labai bendrų pobūdžių kadangi dėl monetarnės politikos atsakomybių dabar esu tam e, juodam laikotarpį. Tai galvojant apie kiekyminį skatinimą iš ECB, ar tai būtų Anglijos bankas, ar federaliniai rezervai, ar panašiai, čia eitų kalba apie portfelio balanso poveikį ir tai, kiek yra perkeliama kažkiek tai kažkokių investuotojų linijų ir, pavyzdžiui, obliga, kaip juda obligacijos jeigu yra perkeliama į kažkiek tai rizikingesnį turtą, pavyzdžiui, užsienio turtą. Ir čia jau aišku, tu kalba apie valiutų keitimo kanalus. Ferreira. Ačiū, Eliza Ferreira. I'll speak in English, trying not to, to complicate communication. So, um... Labai dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį sugrįšiu prie SRB ištakų. Tada parlamentas labai norėjo mm, užsitikrinti ir Silvy Gular, mūsų kolegė tuomet buvo pranešėję tuo klausimu, mes tuomet stengiamės užsitikrinti kad žiūrėdami į visus medžius nepamirštume miško. Taigi, žiūrėdami į sisteminę riziką Europoje, kad mes nepamirštumėm visos visumos. Taigi, aš galvoju, Ar būtų įdomu, pavyzdžiui, gal, gal būtų iš tikrųjų įdomu, jeigu jūs išplėtotumėt savo paskutinį pasisakymo elementą dėl Europos veikimo ir viso to, kas yra susijęs su rizika ir su kiekybiniu skatinimu, kuomet yra labai daug likvidumo, bet reali ekonomika nereaguoja į tai jeigu palygintumėm, tai yra labai aišku svarbu atsižvelginti jūsų patirtį su Anglija, Junktinė karaly, su Junktinė karalystė, su JAV, su Kanada, kas būtų, kokie čia būtų skirtumai, kas čia būtų tokio aktualesnio. Taip pat, dėl, kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą, jūs aišku jau sprendžiate tos klausimus, bet galvojant apie naujus teisės aktus, um, ta bankinė sąjunga dar neveikia Yra trūkstamų elementų, yra antrasis ramstis ir trečiasis ramstis bankinės sąjungos kol kas neveikia. Tad keista, kad mes periname prie naujo pro projekto, o neužbaigę šio projekto. Trečias dalykas, ar jūs žvelgiate akivaizdžios sisteminės rizikos ar, ar, ar kažko kito, m, mm, vertinant pagal Junktinės karalystės galimus sprendimus, dėl to ar jį pasiliktų ar išeitų, atsiprašau, kad toks klausimas, bet kadangi jūs čia pas mus atvykote, tai turiu atvirai užduoti tokį klausimą. Aš manau, aišku, kad jūs atsakysite tiek, kiek norėsite į tą klausimą, bet ar tai būtų sisteminė rizika, ar tai būtų sisteminė galimybė atsiverianti tai valiutai? With... Pradėsiu nuo pirmo puikių klausimų paketo dėl rizikos aplinkos. Rizikos aplinka nėra unikali ES. Ir JAV taip pat yra, ir, ir visuose labiausiai pažengusios ekonomikos šalise taip yra, kur bendrai yra malo, mažos palūkonų normas. Mes žinome, kokia yra rizika, kokios skirtingos tuomet yra trajektorijos, aišku. Ir po krizės, aišku, uh, kuomet yra ilgalaikės įvairios struktūrinės jėgos, pavyzdžiui, demografiniai pasikeitimai, kapitalą intensyviai naudojančių sektorių pasikeitimai, aišku, ir tuomet palūkonų normos, kad tam tikrą gan ilgą laiką bus mažesnės, negu jos normaliai būna Ir reikia, aišku, į finansinio turto kainą tai įkalkuliuoti. Rizika, aišku, išlieka, kad tam ekscesai susiformuos tam tikrose finansinės sistemos ir ekonomikos dalise. Aišku, visą tai reikia priskaičiuoti kaip papildomą riziką, skaičiuojant bendrą makroekonominę riziką. Reikia atsižvelgti ir, ir, pavyzdžiui, į nekilnojamą turtą, tiek komercinės, tiek e, gyvenamosios paskirties, reikia atsižvelgti į bendrai rinkos situaciją ir čia perėsiu prie antrojo jūsų klausimo paketo, aš sakyčiau, finansus pagristus rinką. Kaip konstruktyviai gali suformuoti finansinės sistemos įvairovę ir atsparumą uh, ar tai per vertimai vertybinius popierius, ar tai per um, susijimą, čia sakyčiau, su, su tam tikromis vertėmis, kai tai yra tam tikrų rinkos dalyvių um, dalyvavimas, pavyzdžiui, draudimo kompanijų, kap, kapitalo rinkos tam tikrose turto klasėse. Aišku, kad tai reikia įvertinti, galvojant ir apie tai ir kaip ats, tą klėstėjimą pagerinti, bet kaip ir atsparumą sustiprinti. Sakydamas su klausimą dėl bankinės sąjungos, aš tai ką pasakyčiau. Na, aš sakyčiau <laughs> iš savo pozicijos, kad reikia ir bankinės sąjungos, ir kapitalo e, rinkų sąjungos, man sakyčiau, abiejų jų reikia e, tam, kad būtų galima toliau plėtoti bankinės sąjungos institucinę visą sąrangą. Uh, Tai yra akivaizdu ir būtina ir aišku, tai turi būti padaryta tinkamai, atitinkamai liškumu, bet tai yra tiesiog būtina. Šiuo metu ši sąjunga, na, sakykime, yra kelyje. Aišku, yra tam tikrų jeigu, pavyzdžiui, išorės įvairūs sukretimai, ką reikėtų įvertinti. Diskusijos dėl e, visų e, e, ryšių dėl Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos situacijos. Na, aš aišku nedalyvauju tose diskusijose. Aš, Anglijos banko reikalas yra vertinti visą sistemą, dirb, žiūrėti, kaip ta sistema dirba, kad jie efektyviau dirbtų. Uh, Yra įvairių galimybių, kaip tai padaryti, kai kas galbūt tai yra sėtina su tuo, kaip mes savo makro, makroekonominės rizikos ribojimo visą praktiką plėtojame ir gyvename. Tikrai gražus pasisakymas šią temą, labai ačiū. Keis Wimborn. Based... Sveikas atvykę. Aš norėjau paklausti apie tų dviejų paketų teisės aktų tiesiog dubliavimasi, e, kalbant apie bankininkystės sektorių, kurį veikia tos priemonės. Taip, mes dabar turim tam tikrą sistemą, pagal kurią valdomi klyringo e, e, bankai vis dėlto atrodo, kad sverto tas apskaičiavimas pagal bazelį 3 3 ir C kapitalų reikalavimų direktyvą, tai kalbant apie maržas, maržas, tai čia iš tikrųjų jos neveikia tiesiogiai banko veiklos. Tad atrodo, tai veikia e, šiaip jau neįgiamai padėti JAV ir jau e, dėl to kai kurie sistemos nariai jau nebeatlieka klyringo e, sandorių ar operacijų. Ir atrodo, ar jūs sutinkat, kad čia vis dėlto padėti reikia keisti ir jeigu taip, tai jei, gal jeigu Bazelio komitete nebus e, pasiektas sustarimas šiuo klausimu, tai gal tada ES e, vienšališkai galėtų veikti. Ačiū už klausimą. Taip, iš tikrųjų, uh, Čia reikėtų stiprinti centrinį klyringo ar užskaitos e, banko sistemą, tai be jokių e, abejonių tą reikia daryti, ypač e, krizės sąlygomis. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėliau aš grįšiu dar prie to paties dalyko. Labai svarbu, kad tiesioginės užskaitos bankai pasidarytų sistemingesni Kitas dalykas, mes daug laiko skiriam tiesiog žiūrėdami, kaip sistema veikia tarptautiniu, sakykime, lygiu, suteikdami tam tikras paskatas institucijoms. Tai nereiškia šiaip jau tiesiogiai tų e, dvišalių tam tikrų sandorių. Mes norėtume suteikti paskatas kad e, iš tikrųjų būtų galima pasiekti masto ekonomiką, e, pagerinti atsparumą. Šiame procese turim pripažinti, ir čia vėl grįšiu prie jūsų klausimo, kad yra masto ekonomikos, e, ne tik tai klyringo bankuose, bet ir išvestinių priemonių tam tikrose bankuose. Ir vėlgi ta tiesioginė užskaita turi tam tikrų e, privalumų. O kitos institucijos vėlgi tada pasidaro priklausomos nuo šitos e, tarpusavio užskaitos sistemos. Tad e, jeigu tas sverto, sverto lygis ribotas, tai tada mes negausim visos naudos iš sistemos. Galbūt tada bus suteikta daugiau paskatų tiesiog koncentruotis e, tam tikriems sandoriams. Ir, ir dėl to gali vėlgi nukentėti įvairovė, finansinis stabilumas visos sistemos. Jūsų klausimas tai manyčiau, tai nebūtų geriausias būdas valdyti viš, visą šitą sistemą nes mes Europoje, e, kurdami šią sistemą, mes laikėmės tokio kuo e, visumiškesnio požiūrio į klausimą. Tad klausimas, ar reikia kažką daryti su sverto norma. E, šiaip jau sverto norma, išskyrus tam, tikrus, tam tikras išimtis, čia JAV paminėtina, tai tiesiog nėra reglamentavimo reikalavimas. Ir čia šiuo atveju reikės priimti sprendimą ES. Aš manyčiau, tas klausimas turėtų būti svarbiausių e, svarstytinų klausimų sąrašo viršuje, tam, kad tikrai būtų galima užtikrinti, jog tas agentūrų e, verslas veikla kad iš tikrųjų tai būtų apsaugota tam tikromis lėšomis, bet tai nereiškia e, svertų normos padidėjimą ar padidinimą, nes e, tarptautiniu lygiu reglamentuojant, tai gali vėlgi sukelti tam tikrų e, netyčinių padarinių ir, kaip jau sakiau, mes per bazelio procesus pasvarstysim šitą klausimą ir kartu nepriklausomai nuo bazelio darbų ES tą reikėtų padaryti. Ir paskutinis dalykas. Šis klausimas buvo labai aštrus JAV, nes Ačiū, Silvi Gula. Ačiū, ponė valdytojų. Labai malonu Jūs matyti su mumis, labai svarbu palaikyti štai tokį dialogą. Aš pati buvau pranešėję šiais klausimais. Turiu du skirtingus klausimus. Pirma, ar Jūsų vertinimu rizikos valdyba iš tikrųjų turi pakankamų įrankių tam, kad galėtų tiesiog kažkaip atstovauti ES pasauliniu lygiu ir kalbėti pasauliniu lygiu. Jūs antai paminėjot TILAK standartus, tam tikrus draudimos ryties standartus. Yra tarptautinių lygių daroma, kas gali būti svarbu mums. Ir toliau antras klausimas. Ar ne jūsų per daug toje sisteminės rizikos valdyboje? Kai mes mąstėm, rengiam kartu pranešimą, mąstėm apie visą šitą sistemą, turėjom uh, E, tam tikrų abejonių. Tai yra taip, mes norėjom suteikti visokias įmanomas priemonės, bet kita vertus e, vėlgi visą tai panaudoti racionaliau, ar nėra priemonių sumažinti tų dalyvių skaitį. Labai ačiū, aš atsakysiu į jūsų klausimus. Maničiau, sisteminės rizikos valdybos poveikio e, stiprinimas tarptautinių lygių. Jį galima stiprinti dviem būdais. Pirmiausia, galima pasinaudoti E, tiesiog tam tikrais palyginamaisiais privalumais, apie juos aš užsiminiau įžanginėje kalboje. Būtent, kad sisteminės rizikos valdyba e, tikrai gali rinkti e, duomenis apie ES finansų sistemą ir darant tai koordinuotai nes tam tikrais atvejais koordinuotai rinkti informaciją neįmanoma didelėse, kitose, sakykime, rinkose, kaip JAV, pavyzdžiui, ir kartu užtikrinti, kad e, vėlgi duomenimis būtų tiesiog, e, duomenis būtų surenkami ir jais keičiamasi greitai, veiksmingai. Tad mes tą darom, čia yra tam tikri atsakomybės lygiai. Tad kai parlamentas prisidėjo prie valdybos kūrimo, parlamentas suteikė tam tikrų galių e, ir Tad iš tikrųjų tas duomenų rinkimas tarptautinių lygių iš tikrųjų veiksmingas. Ir mes, e, valdybos nariai, tikrai turėtume pasinaudoti tuo svertu. Aišku, turėtume sutelkti dėmesį į svarbiausius Europai klausimus, tų klausimų tiesiog tarptautinį aspektą ir tą darom vadovaudamiesi rizikos analizę, žvelgdami į vidutinį laikotarpį. Na ir dar pasakysiu, kartu mes žiūrim, e, kaip reglamentuojama, kokie teisės aktai priima, priimami įvairiuose e, vietose ir mes tiesiog vertinam, ar nėra dubliavimuose atvejų, ar spragų tam tikrų kalbant apie poveikio maksim, tiesiog didinimą, tai iš tikrųjų tai labai svarbu, tai labai naudinga, nes mūsų sistemos rizikos valdybos ataskaitos, jos labai svarbios ir tai jas, jomis dažnai remiasi Centrinio banko valdytojas Mario Draghi, tad visą tai rodo, kad tai labai svarbu. Ar vėlgi, ar mūsų per daug sisteminės rizikos valdyboje, šito taip tiesiai neatsakysiu. Mūsų tiek, daug, tiek pat kaip ir EF, e, FSB narių 17. Ir mes vėl pasiskirstė į tam tikras regioninės grupės. 150 e, narių yra jo, tuose grupėse. Na ir dabar FSB turi savo valdybą e, nedidelė, kuri reguliariai dažnai susitinka, rengia spaudos konferencijas. Ir tiesiog vyksta ten e, kur kas gilesnės diskusijos svarbiausiais klausimais. Ir ir mes ir toliau e, dirbsim tokią kryptim, kad iš tikrųjų kauptume patirtį, kurios mums reikia. Ačiū. Thank you. Labai ačiū. Filip Lamberts. Ačiū pirmininkė. Sveikas atvykęs valdytojų. Taip, dabar vyksta COP21 konferencijos ir prisimenu jūsų pastabas rugsėjo mėnesį pasakytas klausimas mums yra štai toks. Taip, mes galim šiaip matyti, kad yra rizika, galim ją įvardyti tam tikrais skaičiais, bet ką daryti viena jūsų pastaba buvo tokia. Jūs pasisakot už tai, kad savanoriškai būtų atskleidžiama informacija, pasisakot už tokį mechanizmą. Tačiau ar jūsų manimų to užtenka, kad būtų galima spręsti riziką? Aš manyčiau, reikėtų stipresnių priemonių. O kaip supratau iš jūsų pozicijos, jūs nemanot, kad reikėtų teisės aktų. Uh, Tada aš norėčiau išgirsti jūsų minčių apie tai, kaip būtų galima sumažinti finansinio stabilumo riziką susijusią su klimato kaita. Čia už klausimą, už tai, kad perskaitėte mano kalbą taip pat. Kaip žinote, vienas argumentų, kurį išdėšiau toje kalboje dėl asociuotos analizės buvo tai, kad išskyrus bendrai draudimo perdaudimo virtualią įmonę, e, pramonę. Klimato kaitos rizika bendrai nėra susijusi su finansinės rizikos pagrindu. Taigi mes, jūs matyt, nepritarėte tam, bet mes kol kas negalime keisti prudencinių reglamentų ir taisyklių bankams, e, sveriant tokiu būdu riziką ir teikiant paskolas, pavyzdžiui, pramoniai, primant palankius ar nepalankius sprendimus dėl paskolų, nes klim, dėl klimato rizikos, nes ta rizika susijusi su perinamo laikotarpio rizika matyti išliks kurį laiką, kur kas ilgiau nei galime numatyti, nei gali numatyti politikos formuotojai. Taigi atvėrimas galbūt yra logiškiausias būdas kovoti su tokia rizika, turint omenyje, kad viena didžiausių rizikų, kaip jūs sakėte savo klausime, yra perėjimas, perėjimas prie mažiau anglės naudojančios ekonomikos ir tas perėjimas bus susijęs ir su parlamentų, šio, par, šio parlamento konkrečiai irgi primtais sprendimais dėl to, kaip per įvairius reglamentus, mokesnė sistema ar kitus mechanizmus, kaip bus tvarkomasi su tuo perienimuoju laikotarpiu. Ir aišku, greičiui, turė, greičiui įtakos turės ir privatus veiksnys, ir privatus sektorius, technologijos, inovacijos, kurių bus pasiekta. Na, o vertė pati, ar ji laisvanoriška turėtų būti ar ne, ją sudaro du elementai. Ir ta darbo grupė, kuri dabar yra įsteigta, FSP, jai vadovaus Markas Blumbergas. Uh, Tai yra privataus sektoriaus darbo grupė, po to draudikai, kapita, kapitalo tiekėjai ir, ir visi kiti dirbantis privačiajame sektorėje dalyvaus toje darbo grupėje tam, kad tas atverimas būtų e, komparatyvinis, veiksmingas, laikantis proporcingumo ar materialumo principų. Ir to vertė, ją sudaro du elementai. Pirmiausiai, tai kaip šiandieną įmonės tvarkosi su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis ir aišku, pažiūrėjau, jeigu yra iškasamoje, dirbė iškasamojama pramonėje dauguma, tai atskleidžia tą informaciją, bet jeigu tai yra vartotojų prekių ar informacinių technologijų įmonė, tai tikriausiai jūs patys puikiai žinote, kad yra daug studijų rodančių, kad tai nėra pali komparatyviniai duomenys įvairiuose įmonėse ir tas palyginamumo elementas yra labai svarbus, kalbant apie tuos duomenys ir taip pat labai uh, svarbu išsiaiškinti, kaip įmonė, kokios įmonė strategijos laikosi, kad sumažintų tą poveikį aplinkai. Ir tą galima apibrėžti keliais būdais. Na ir aš e, paliksiu tą užduotį tai darbo grupiai. Bet e, ar, ar čia būtų nacionaliniai individualūs tikslai, e, individualūs šalių indėliai ar finansinės įmokos kažkoks konkretus procentas per metus skirtas CO2 emisijoms, ar įmonės strategija leis to pasiekti nacionaliniu tikslu taip ar ne ir kodėl ne. Ir, pažiūrėjau, tokie renginiai kaip COP21, jeigu jie yra sėkmingi ir apibrėžima kažkokia tai ateities perspektyva. Tai aišku, tai duoda naudos. Taip pat tai gali būti, na, ar tai laisvanoriški, ar įstatymais numatyti įsipareigojimą, aišku, tai yra kiekvienos jurisdikcijos reikalas, o FSP darbas yra laikytis laisvanoriškų tokių įsipareigojimų, dauguma finansinių, stambiausių finansinių centrų mano, kad geriausias požiūris čia būtų pasinaudoti privačiuoju sektoriumi ir sukurti geriausius e, mechanizmus ir tą daryti laisvanoriškų pagrindų. Ir jeigu tai bus geriausia praktika, jeigu jį įsigalios ir jie pasinaudos ir, ir kapitalo leidėjai, be to reikalaus kapitalo e, pirkėjai, tai iš tiesų e, tuo metu tai duos geriausių rezultatų. Ačiū. Asif Amburg. Ačiū, valdytojų. Panas Wolf, dėkoju, kad atvykote šiandieną. Jūsų kalboje, kurią pasakėte 14 metais Mansion House, jūs pasakėte, kad Europos krizė gavo chronišką pavydalą. Taip pat sakote, kad 38 metais Junknės karalystės ekonominės perspektyvos buvo susijusios su, užimtum, su nedarbu, maža infliacija, maža, mažai didėjančiais augin, atlyginimais ir panašiai turint omenyje, kad visą tai mes matote, matome dabar ir dar daugiau. Matome, kad darbo kaštai yra išaugę 159 pagal Eurostato duomenis. Taip pat matome, kad priekyba su pasauliu yra sumažėjusi lyginant pagal BVP, nedarbo lygiai Netgi pačioje pažangiausioje valstybėje Vokietijoje 17 procentų, Graikijoje situacija blogiausia 50 procentų, 11,6 procento yra vidutinis nedarbas. Kai jūs analizuojate sisteminę riziką bendrai ekonomikoje, ar tai būtų eurozona, ar 28 valstybių ekonomika, ar jūs atsižvelgiate į tai, kad čia yra sisteminė rizika, manant, kad nedidelė žmonių grupė, svarsto tuos pačius sprendimus, tas pačias problemas ir tas pačias mintis, tai yra daugiau Europos, kad tos problemos būtų išspręstos ir neieško alternatyvių būdų. Nežinau, man atrodo, liko 30 sekundžių, tai aš dar norėčiau paklausti, vertinant um, alternatyvaus mąstymo galimybės, o ne pagal Keinzo filosofiją pagristus sprendimus, ko, pasinaudoja šis parlamentas. Alternatyvūs metodai, tai būtų nepriklausomų tautų metodai ar kiti, galėtų suklestėti ir leisti gyvendinti alternatyvę politiką dėl mokesčių augimo, darbo vietų kūrimo ir tai būtų naudinga žmonėms atskirose valstybėse. Ačiū. Ačiū už klausimą ir taip pat, kad skaitėte vieną iš mano kalbų. Aš čia na, darau skirtumą tarp chroniškas ir aš, aštrus ar um, ūmus. Turiu omenyje dešimtuosius, dvyliktuosius metus, tai aš manau, kad mes turime, kalbant apie finansinį stabilumą, pripažinti, kai vertiname finansinio stabilumo riziką ir Europoje, ką aš tą darau kaip pirmasis vicepirmininkas valdyboje, taip pat atlikdamas kitus, kitas pareigas, tai manau, kad mes pirmiausia turime atsižvelgti į tą riziką, kuri buvo pati aktualiausia, kvazi egzistencinė rizika, kuri buvo aktuali tuo momentu, kuri turėjo padarinių ir bankams, ir taip pat finansinėms rinkoms, ir rinkoms tos, žing, tie žingsniai, kurių mes ėmėmės per tą laikotarpį nuo dešimtųjų iki pastarųjų metų, kaip iš esmės buvo sušvelninta, sušvelnintas ar sumažintas finansinio stabilumo umiškumas, rizikos umiškumas ir mes tą matėme ir birželio mėnesio laikotarpiu, kai buvo iš esmės insuliuota ir apsaugota ta sistema dėl to, kad buvo bankų sąjungas kuriama ir imamasi kitų iniciatyvų ir tai perinama. Tokiu būdu perinu prie antrojo klausimo susijusio su tuo, ar galėčiau įvardinti tą laikotarpį kaip chroniškumo ar atsigavimo, gyjimo laikotarpį ir kokios yra perspektyvos išvengti to ir išbristi iš to, tos lygos, to susirgymo. Tai mūsų rizikos vertinimas valdyboje, kam aš ir pritariu, yra toks, kad pažanga dėl pasiektas struktūrinės reformas įgyvendinant įvairiose ekonomikose Europoje sustiprino bendrą eurozonos atsparumą, eurozonos ekonomikų atsparumą, kurios e, iš esmės jau pagal apibrėžimą galėjo geriau absorbuoti šokus. Taigi, vertinant vidutinės trukmės perspektyvą finansiniam stabilumui eurozonoje, galiu pasakyti, kad na, tas, tas vertinimas reikalingas ir tokį vertinimą mes darome ir e, Anglijos centrinėme banke ir valdyboje vertiname produktyvumą, konkurencingumą ir taip pat kiek pažangiai yra gyvenimo struktūrinės reformos, kiek pasiekta pažangos jas įgyvendinant, čia rezultatai skiriasi įvairiose šalyse ir taip pat, kaip sakė ponia Ferrera, siekiame nuolatinės pažangos, kuriant bankų sąjungą ir kitas įgyvendant struktūrinės priemonės, kurios pačios savaime nepagerins bendros valiutos zonos funkcionavimo, bet sustiprins jos atsparumą. Ir aišku, mes turime į tai atsižvelgti ir daryti išvadą, kad taip, pažangos buvo pasiekta brendant iš tos gilios krizės ir buvo papildomai pasiekta pažangos nuo, nuo to laikotarpio ir kaip visais atvejais rizika išlieka. Ačiū. E, Brian Hayes. Valytojų Kanė, sveiki atvykę į ekonomikos reikalų komitetą. Dėkoju už jūsų pastabas ir kalbą. Ir norėčiau užduoti keletą klausimų kaip valdybos vicepirmininkui. pirmininkui Jūs e, visai neseniai, lapkričio 24 dieną, su kolegomis sakėte, kad e, buvo išryškintos dvi esminės problemos. Pirmiausia, dėl prioritetinių veiksmų, dėl mokumas 2 priemonių ir man būtų įdomu išklausyti jūsų minčių apie tai, nes atsakydamas į ponios Svinban klausimą, jūs pasakėte, kad jūsų manimų buvo kelios nenumatytos, keli nenumatyti padariniai. Turint omenyje, kad šiame parlamente mes kuriame galybę teisės aktų susijusių su krizės valdymu ir sisteminės rizikos um, valdymu. Tai kaip jūs vertinate dabar, žvelgiant į visus primt, visas primtas priemonės ir kaip tie teisėkuros aktai buvo realiai pritaikyti, ar jie tikrai pasitarnavo užsibrieštam tikslui ir dėl valdybos vaidmens, bandant išryškinti tos dalykus, kurie neveikia. Nes tai akivaizdu, kalbant apie sisteminę riziką ir kitus principus. Ir dar vienas dalykas, esu iš šalies Airijos, kuri, kaip žinote, kurią puikiai pažįstate, kiek suprantu, ir jūs ir, ir aš taip pat žinome, kad nekilnojamo turto rizikė, rizikos mastai buvo vienas svarbiausių veiksnių įsibuojant krizę Airijoje ir jūs visai neseniai sakėte, dirbdamas valdyboje, kad jūs bandysite išsiaiškinti, kaip rizika yra susijusi su nekilnojamo turto krize. Aš žinau, kad jūs atlie, atliekate, vykdote studiją ir bus paskelbtas tas dokumentas visai greitai. Taigi, kaip jūs vertinate tą, tą problemos išplitimą vienoje ir kitoje valstybėje narėje? Ir kiek tai susiję su bankų svertais ir kokie čia potencialiai galėtų būti problemos išplitimo variantai kad būtų įvardinti būtent įvardintos tos rytys, kur tas e, problemos išplėtimas yra įmanomas. Na, pirmiausia, keliais žodžiais. Kalbant apie, finans, apie finansinius reglamentus, tų nenumatytų padarinių gali atsirasti ir panašu, kad jų mes matysime dar daugiau. Aš tą minėjau, atsakydamas į kito kolegos klausimą. Uh, ypač plėtojant toliau sistemą ir taikant inovacijas, mes turime to ne, nepamiršti ir tą suprasti ir matyt teks grįžti, vėlgi parlamentui aiškinti, ką reiktų keisti arba pakoreguoti mm, tam, kad būtų teisės aktais siekiama tų tikslų, kurie, kurie buvo užsibriežti ir kad nebūtų nenumatytų padarinių. Ir vienas rytis, kuri čia matyti yra aktualiausia, kur, kurioje daug dirba e, valdyba, tai yra rinkos likvidumas. Ir rinkos toksai kaip stabilumas, tai yra tie laikotarpiai, kuriuos mes matėme pastaruoju metu, kai rinkoje trūksta, kai iš likvidumo trūkumo per, perinama prie likvidumo etapo ir kaip tai yra susiję ir kiek tą sukelia reguliavimo sistema, o ne e, rinko turto valdytojų strategijos pakeitimas ar kitų veikėjų strategijos pakeitimas. Mes turime išsiaiškinti, su kuo tai yra susiję, tą daro ir valdyba, taip pat ir kitose jurisdikcijose yra daroma FSP, tą, tą daro ir mes turime aiškiai pasakyti, kur mūsų manimų ar įmanomas sverto santykis ar čia likvidumas, ar, ar kiti dalykai. Ir tai yra daugiau susijęs su tuo, kad rinkos tampa vis labiau elektroniškos. Ir čia yra tie. Su tuo susiję e, tie dalykai. Ir aš perėsiu greitai prie nekilnojamo turto, tačiau aš savo pasisakymę kalbėjau, kad e, atliekama tokia apžvalga ir kaip elgiamas, dėl to kaip elgiamasi streso sąlygomis. Ir Anglijos bankas 150 tokių fondų panalizavo ir 2000 valdyba pavienių fondų panalizuos. Taigi tiesiog jūs suprantate, kokie yra to darbo mastai ir čia tai bus susiję ir su likvidumu ir kitais dalykais dėl nekilnojamo turto rinkos ir problemos išplėtimo, išplėtimo Vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra susijęs su abipusiškumu, nes reikia akcentuoti abipusiškumo principą. Nes, tarkim, Nacionalinis centrinis bankas, Airijos bankas, imasi priemonių ir riboja skolinimo nekilno, nekilnojamojo, nekilnojamojo turto rinkai galimybės, bet tai yra susijęs su kita rizika ir taip pat kuriamas reguliavimo arbitražas. Kaip žinote, ne bankų sektorius gali mirti vieną dieną, o kitą dieną būti labai jau vėl gyvas ir aktyvus, taigi mes negalime užsimti čia arbitražu. Ir aišku, yra cikliški buferiai ir panašiai. Ir taip pat yra klyringo namai, kurie vertina makroprudencinės politikos priemonės ir žiūrime, ar jos veikia ir panašiai. Ir galiu pasakyti, kad visi sėdintys prie to stalo ieško būdų, kaip tai pritaikyti, kuo galima sėkmingiau. Bet aišku, tai yra vienas pavyzdžių, kur problemos išplėtimas yra įmanomas. Ačiū, Nina Džil. Uh, Ačiū. Sveiki, valytojo. Aš užduočiau tris trumpus klausimus. Uh, Nesnai e, reikiai paskelbta studija parodė, kad e, bankų sektorius vis dar yra reanimacijai. Labai mažai yra kas padaryta gerinant balansų situaciją nuo pasku, prieš metus atlikto testavimo nepalankiomis sąlygomis. 800 milijardo eurų vis dar e, kabo balansuose ir gadina situaciją. Ar e, SRB nerimauja dėl tokių blogų skolų didelės dalies ir kaip tai bankai turėtų spręsti? taip pat kaip užkirsti kelią, kad tos skolos nebūtų paverstos vertybiniais popieriais. Tai yra kapitalo rinkų sąjunga siekia įvesti vėl vertimą į VP. Antras dalykas būtų dėl būsto sektoriaus Junktinėje karalystėje. Iš tikrųjų, aš esu iš Asim. Ir ta krizė dėl prastų būsto paskolų parodė, jog tos, ta prasta politika skolinant būstų srityje gali privesti prie labai sudėtingų padarinių. Ką Jūs galvojate dėl Junktinės karalystės? Uh, Mm, būsto kanclerio paskelbtų planų, kurie skatina žmonėms, žmonės prisimti didesnės skolas, daugiau skolintis ir įsigyti būstus. Ką Jūs galvojate, kokį poveikį tai turės, nes matėme, kaip JAV buvo su prastomis būsto paskolomis, kokie buvo padariniai po to ir matėme ir dabar ir Junktinė karalystėje, kuomet prastos paskolos verčiamos VP. Atsižvelginti į SRB rinkos, e, pinigų rinkos sektorių. Taryba vis dar nesusitarė po dviejų su pusė metų diskusijų. Į tą laiką JAF jau žengė žingsnį tolin. Uh, Taigi, kaip FSP uh, pirmininkas, ar jūs nerimaujate, kad ES atsilieka toje globalioje reformoje, ypač turint omenyje, kad palūkonų normos labai mažos šiais laikais, taigi sunku yra įvertinti, kaip tos lėšos garantuos nuolatinę vertę. Ką jūs rekomenduotumėt valstybėms, narėms ir tarybai, kad būtų galima užtikrinti, kaip jūs pirmai sakėte, kad Anglijos bankas ir FSR uh, akivaizdžiai stebi investavimo fondus. Kągi, puiku. Dėl bankinio sektoriaus, Europos bankinio sektoriaus sveikatos būklės. Aišku, mes tą reguliariai peržiūrime, kai tik tai susitinkame, kaip SRB, yra tam tikro pagerėjimo dėl tų visapusiškų procesų, dėl kiekybinio skatinimo, kas sėtina su a, testavimo nepalankiamis sąlygomis, taip pat ir a, vieningo priežos mechanizmo įvedimo, kadangi tai yra papildoma priežiūra didelėms institucijoms, kaip padarinys viso to. Laikas buvo labai sunkus, aišku, buvo labai mažas nominalus augimas, kai kuriais atvejais netgi minusinis. Aišku, LPS auga ir, ir bankai turi kapitalizuoti atitinkamai ir, ir aišku, tai išplaukia kaip išvada iš kiekybinio skatinimo ir testavimo nepalankiamis sąlygomis. Bendra mano pastaba tokia būtų, kad es bankinio sektorio situacija tikrai smarkiai pagerėjo pastaruoju metu. Aišku, jį nėra mm, aukščiausio lygio, bet jį gerėja. Mes, e, aišku, darome išvadas, kad kredito augimas dabar yra pozityvus. Aišku, kol kas nominalus augimas yra labai nedidelis. Uh, Bet yra gerėjimo tam tikrų aspektų, aišku, visuomet gali daugiau padaryti. Dabar dėl vertimo vertybiniais popieriais, tas klausimas konkrečiai, aš galvočiau apie restruktūrizavimą, kad restruktūrizuotos paskolos galėtų bū, į, įplaukti į bendrą vertimo VP procesą. Čia aš manau turėtumėm būti atsargų dėl SDS ir dėl būsto rinkos visas tas mastelis, mastas, tai kiek programos padėjo, kiek, kokį poveikį turėjo, tai aišku, palyginti su Junktinės karalystės būsto rinka, tai poveikis buvo labai nedidelis. Uh, Kaip paaiškėjo, tos programos tikrai labai buvo tiksliškai orientuotos, labai tikslingai skirtos tiem, kurie pirmą kartą įsigyja būstą, tie, kurie įsigyja vidutinės vertės ar nedidelės vertės būstą. Iš tikrųjų, kai atsižvelgiai visas tas korekcijas, kurios buvo padarytos per programas, tai viskas gerai yra. Mūsų atsakomybė e, kaip finansinės politikos komiteto, Anglijos banko, mūsų mūsų vaidmuo yra įvertinti tokių programų finansinį stabilumą ir, aišku, džiugu, kad yra toks klausimas. Ir jeigu mes būtume manę, kad yra problemų su finansiniu stabilumu, aišku, mes būtumėm išsprendę tą klausimą ir, ir vertinant iš finansinio stabilumo perspektyvos metinę, metinį vertinimą, kai darome, tikrai jokių problemų tai nekėlė aišku, dėl rinkų E, pinigų rinkų fondo, čia jau būtų kitas dalykas. <laughs> Aš tą klausimą gal atiduočiau tarybai spręsti. Thank you. Uh, e, Lude... Ačiū. Ludek Niedermayer. And welcome, uh, Mr. Labai ačiū sveikinu valdytoje mūsų posėdėje. Visų pirma, noriu pasidžiaugti tuo, kad e, į rizikos valdybą atsinešti milžinišką patirtį. Taip pat džiaugiuosi, kad radote laiko aptarti šios klausimus su mumis. O dabar sugrįšiu prie klausimų, kuriuos, man atrodo, panas Lambertas uždavė e, dėl aplinkosauginių visų klausimų ir CO2 išlakų viso burbulo. Mm, jūs nekartą minėjote riziką siejama su tuo. Um, Aš manau, kad dėl CSS vis ir, ir Anglijos bankas yra padaręs paskaičiavimus dėl draudimo rizikos. Aš taip suprantu, aišku, kad tai nėra pats aktualiausias klausimas dabar, kadangi tai yra ilgalaikės trukės klausimas, bet taip pat metu, aišku, žmonės juk turi priimti tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, dabar dėl CSS paskirstimo, dėl investavimo į atitinkamas rytis ir aš norėčiau kažkiek praplėsti tą temą. Ir norėčiau paklausti jūsų. Jeigu jūs galvojate, kad šis klausimas, jeigu šis klausimas būtų aktyviai aptariamas, ar, ar, ar tai būtų naudinga, ar jūs galvojate, kad daugiau yra suvokiama, koks aktualus tas klausimas, koks svarbus tas klausimas, ar, ar kol kas dar nepakankamai aptariama. Tai toliau Dėl CO2 išlakų kainos jin pakankamai nedidelė ir aišku, kad dėl to kai kurie žmonės gali priimti tokius investicinius sprendimus, kurie gali būti negyvybingi ilgalaikiu laikotarpiu. Antras dalykas, jūs kalbėjote apie mm, valdžios, viešojo sektoriaus, parlamentų vaidmenį šioje srityje. Galvoju, kad ar, ar jūsų manimų parlamentai pakankamai aišku signalą siunčia dėl to, kokie yra ateities planai šioje srityje? Ar mm, iš tikrųjų dėl priekybos apivartiniais taršos leidimais, ar pakankamai yra skirta dėmesio tam, ar mes turėtume daugiau laiko tam skirti, pavyzdžiui, galvojant apie leidimų e, kainą tokioje sistemoje, kaip priekybos taršos, apivartiniais taršos leidimais, tarkime, kad e, kaip tai padaryti, kad rinka priimtų tinkamus sprendimus, pasiremdama tuo, kokie yra planai dėl apivartinių taršos leidimų ateities kainos. Int Ačiū iš, už tai, kad iškėlėte šios klausimus. Kaip jūs sakote, įvertinant uh, artimiausią riziką, aš, aš nekartosiu, ką anksčiau jau pasakiau, bet iš esmės gal tai būtų sukoncentruota rizikos sektoriui. Bet taip, tai yra. Uh, na, aišku, žinote tą statistiką, Pavyzdžiui, nuo 90-mečio gavilnių katastrofų skaičius išaugo tris kartus, kaina padarinių um, penkis kartus išaugo 15 milijardų dolerių kas met. Tai įsivaizduokite, tai daro didžiulį poveikį ir infliacijai, ir draudimo sektorius pakankamai gerai viską suvaldo, galvojant apie rizikos visai vertinimą ir, ir išdėliojimą, bet, na, aišku, tai yra kol kas vidutinės trukmės sėkmės tik tai tie pasireiškimai. Ar daugiau yra suvokimo dėl to klausimo svarbos? Taip, aš sakyčiau, kad daugėja to suvokimo, tas suvokimas sėtina su tuo, aišku, kad dabar dar stinga informacijos, kad būtų galima realiai suvaldytą klausimą tinkamai, viską pasverti, galvojant apie investicinius sprendimus. Uh, m, mm, tikrai labai sunku um, gerai diversifikuoti portfelius, kad ta rizika gerai pasiskleistų ir susidėliotų. Tai akivaizdu. Uh, ir dar sunkiau yra tos, tą portfelį sudėlioti mm, į tose sritise, kurios gerai yra pasirodžiusios dėl CO2, pavyzdžiui, sektoriai, kurie mažina CO2 išlakas, sakykime, jeigu investuotojai norėtų papildomai investuoti į tokius sektorius, kaip, kad tai būtų papildoma investavimo sritis, kadangi tai yra perspektyvios sritis, nes mažėja CO2 išlakos, jie neturi pakankamai informacijos, kad priimtų tokius tinkamus sprendimus. Aš manau, kad kad tai būtų papildoma nauda, jeigu privatus sektorius pagerintų informacijos atskleidimą. Tuomet politikos prieimėjams paaiškėtų, kiek kurios kompanijos turi atitinkamas strategijas mažinti CO2 išlakas. Ar paskui tos strategijos būtų siemos es atitinkamos valstybės ar ne, ar gal iš viso nėra tokios strategijos iš vis. Uh, tai gal tada ta kompanija galėtų priimti kažkokį tai sprendimą, gal reikėtų kažkam priminti tokius sprendimus priimti. Ar būtų tokiai kompanijai kažkokie padariniai dėl to, kad ji neturi tokios strategijos. Pavyzdžiui, jeigu ji neturi strategijos ir nėra jokių padarinių, na, tai tada, kai e, ta bendra e, tos šalies politika galbūt nėra jau tokia patikima, tokios geros reputacijos galbūt uh, netaip rimtai vertintina, tai gal tada, aišku, ta valstybė pati pirma turėtų priimti atitinkamus sprendimus. Ir, pavyzdžiui, kitas dalykas, jeigu dauguma to šalies kompanijų turi atitinkamas strategijas, nes, tarkim, parlamentas yra prieimęs atitinkamus sprendimus, paskui ar jau kažką, ar tai turi poveikio, jau tą reikėtų vertinti ilgalaikiu laikotarpiu. Aš gal ties to sustočiau. Čia dėl tą uh, priekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą gal palikčiau ekspertams. No. Um, I want to ask you two questions. The first concerns... Jakob Weisenhauer. Uh, visų pirma, Vatsiker. Visų pirma, norėčiau dėl e, dinamiško sverto koeficiento paklausti dėl viso ciklo Kaip žinote, mes e, atidžiai skaitote, skaitome jūsų pasisakymus ir neseniai e, gruodžio pirmą Anglijos banko valdytojas įvertinęs bendrą kapitalo lygį, jūs pasakėte, kad e, reikia sistemos išvalg, išvalgos matyti ją iš vidaus. Tai aš norėčiau paklausti, dabar Mm, e, atėję su šiuo portfeliu pas mus, ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų tai būtų naudinga, kad sistema būtų stabilesnė per visą ciklą, ar reikėtų tą sverto koficijantą visą įvertinti ir kaip tai būtų galima įtraukti į visą es teisės aktų sistemą. Antras mano klausimas būtų labiau politinio požiūrio, po, pobūdžio dėl tylak. Mes dar toks įspūdis, bent jau Briuselėje, kad žmonės tarsi tikisi, kad tilak taps MREL pakatilu ir visų kitų teisės aktų, kuriuos mes ruošiame dėl struktūrinės bankų reformos pakaitalu. Tai man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kaip mes galėtumėm pasirūpinti, kad TILAK būtų um, kaip papildomas elementas visoms toms kitoms sistemoms. Um... Labai ačiū. Jūs tiesiog durėte pirštu į pirmo klausimo esmę, e, galvojant apie Anglijos banko gruodžio pirmos dienos pareiškimus. Mes nusprendėme, kad sistema yra pakankamai kapitalizuota. Aš konkrečiai kalbu apie Anglijos sistemą. Viduje mažiau negu vienas procento punktas, e, sakykime, taip mes nusprendėme. Dėl kelių priežasčių mes įvertinome praeitų visų finansinių krizių ir visų nuostolių ir padarinių e, atitinkamus aspektus ir bazelį ir taip toliau. Mes taip pat pasikliovėme tais elementais, kurie sudaro tos sistemos dalį. Tai yra, pavyzdžiui, patikimi TLAC ar MREL. Uh, na, pavyzdžiui, toks elementas kaip per didelis, kad žlugtų ir visi nuostolių apsarbavimo pajėgumai iš to išplaukiantis, dėl ko paskui sunku apsispręsti ir sunku parinkti tinkamą kapitalo struktūrą. Taip pat mes pasikliaujame e, kontracik tinklinių buferių visų panaudojimų, kad atsparumas būtų stiprinamas, didinant rezervus. Tam, kad efektyviausiai veiktų tas kontracikliškas buferis, mums reikia atitinkamo um, sverto koficiento, kaip ir kitų uh, apsauginių buferių atveju. Ir visa tai, aišku, susideda į nuoseklesnę kapitalo struktūrą ir efektyvesnę kapitalo struktūrą. Tai yra, jeigu neturėtumėm to e, kontracikliško apsauginio buferio, mums reikėtų visą laiką papildomo kapitalo. Jeigu neturėtumėm ir sverto koeficiento, aišku, mes kompensuotumėm dėl galimų trūkumų per, kompensuotumėm už papildomus galimus trūkumus per papildomą kapitalą. Esmė yra tokia. Uh Skolos verto santykis yra tam, kad būtų užtikrinta, jog pakankamos paskatos didėtų, jeigu didinate apsauginį buferį. Kad... E, aš pateiksiu pavyzdį Junktinėje karalystėje. Standarizuotas rizikos modelis yra 3 procento punktai būstui. Atvirkštinis variantas yra 3, 3 kart e, sverto koficijantas. Uh, dėl to, kad bankas yra sisteminis arba kontracikliškas buferis yra, jeigu mes didiname tą pagal e, pasvertos rizikos bazę, jeigu mes tą santykį išlaikome nuolatinį, tai tuomet tas e, sverto rodiklis nebėra privalomas. Jeigu mes didiname jį lygiai grečiai, 3, 35 baziniais punktais palyginti su kontraciklišku buferiu, santykinis, tas santykis, santykinis ryšys išlaikomas ir tada mes nekeičiame paskatų dėl rizikos, o didiname sistemos apsaugą. Tai toks būtų trumpas paaiškinimas. Esmė yra tokia, kad viskas susidėlioja kartu. Ir dėl paskutinio jūsų klausimo geriausias atsakymas būtų toks. Ypač dėl BRRD arba RRD elementų. Kapitalo nuostolių absorbavimas yra nepakankamas, reikalingas, bet nepakankamas elementas, o, u, u, nutraukiant tą problemą dėl to, kad per didelis, kad žlugtų. Reikia struktūrinių reformų, reikia būdų izoliuoti kritinės institucijos funkcijas, jeigu yra pertvarkymo atvejais, tam, kad būtų galima jas toliau teikti. Galbūt reikia atsižvelgti skirtingas struktūras, skirtingas jurisdikcijas, tačiau tai būtina. Ir pabaigai, galvojant apie FSP lygį, bet kokią sisteminį instituciją, kuri turi buveinį Europos Sąjungoje, yra nuolatinis reguliavimo procesas, tai yra um, uh, pertvarkymo gelbėjimo galimybių įvertinimas. Žiūrima ne vien tik tai jų turimą kapitalą, bet ar jie turi tilak paremtą kapitalą, ar yra gelbėjimo pertvarkymo planas, ar yra toks pritraukimo planas, kuris patikimai garantuotų pertvarkymo planą. Tai yra būtina e, toms institucijoms, kurios yra sistemiškos vietinių lyg, vietos šalies lygmenių. Thank you, Governor. Three brief Ačiū, Sikvaret Kal Meresan. Turiu tokius klausimus. Vienas susijęs su būstų rinka. E, Rugsėjai e, taip e, girdėjau, kad buvo pranešta apie paskutinius žingsnius nekilnojamojo turto srityje ir sakėt, kad per ateinančius mėnesius ESRB atliks analizę, paskelbs rezultatus. Tad mano klausimas toks. Ar yra tam tikrų nerima keliančių tendencijų, kurias išvelgiat Europos būstų e, rinkoje, turint galvoje žemas palūkanų normas ir kartu e, komerciniuose būstuose, tai yra tos rizikos ribojimo priemonių nebu, nepakankamumą. Toliau kitas dalykas e, tas kiekybiškas e, palankesnių sąlygų sudarimas tam, kad būtų galima sumažinti riziką, kurią kelia žemos palūkanų normos. Tačiau e, makro rizikos valdymo priemonės ES, kaip jūs sakėt, iš tikrųjų pakerta tą kiekybišką sąlygų sudarimą. Ir jūsų vertinimu, kaip tie du dalykai e, veikia ir ar vėlgi suderinti jie galėtų prisidėti prie finansinio stabilumo. Ir toliau. Dabar e, SRB pirmininkas paskutinį sustikimą e, paminėjo, kad valstybės narė sudaro tam tikrą teisinę pagrindą, bet Ispanijoje, Italijoje, Rumunijoje ir minėjo, kad ESRB būtent e, paskatino tas tris mano minėtas šalis, e, tai buvo padaryta rugsėjo mėnesį, sukurti teisinį pagrindą. Tad gal jūs galėtumėt pakomentuoti tai. Labai ačiū. Dėl makroekonominės rizikos ribojimo e, būstų rinkoje tai čia tos rinkos nevienodos. Kai kuriuose valstybėse e, institucijos jau ėmėsi makrorizikos ribojimo priemonių. Viena tokių valstybių yra Jungtinė karalystė, ėmėsi veiksmų tam, kad būtų galima apriboti tiesiog skolinimą labai žemomis palūkanų normomis ir kartu nusta, buvo įvestos minimalios palūkanų normos, tam tikri testai e, numatyti. E, Tad yra e, kitos e, institucijos ėmėsi kitokių makro rizikos ribojimo priemonių, tokių kaip, sakykime, mokesčių tam tikrų nuostatų pakeitimas tam, kad būtų galima vėl suteikti paskatų. Ir tokie būtent mokestinės priemonės, kaip tikimasi, galbūt vėl prisidės prie e, šiaip jau geresnių sąlygų sukūrimo. Na, o dabar E, iš tikrųjų mūsų valdyba atlieka tam tikrą e, tyrimą e, būtent privačių, tai yra būstų rinkoje. Kol kas mes dar neturim galutinių išvadų. Toliau. Jungtinė karalystė yra viena, viena tų jurisdikcijų, kur jau buvo imtasi priemonių tačiau reikėtų vėl plačiau įvertinti padėtį. Ir aišku, per ateinančius mėnesius bus pateikta ataskaita. Dėl komercinių būstų, tai vėlgi nemažai jurisdikcijų vertinimas pasikeitė jungtinėje karalystėje. Antai tas e, sverto lygis e, netitiko e, būtent vertinimo tam tikrų pokyčių ar tendencijų. Dabar mes e, stebim tam tikras tendencijas, ypač e, kartu apimant tendencijas e, tokiuose viešuose rinkose. Ir kol kas mes dar nesimam jokių veiksmų Junktinėje karalystėje, tačiau e, iš ESRB perspektyvos iš tikrųjų stebėsena pasiteisintų. Dabar klausimas, ar ta konvencinė monetarinė politika, ar e, tiesiog kiekybinių sąlygų sudarimas apskritai, kalbant apie ilgalaikės palūkanų normas, tai būtent makro rizikos ribojimo priemonės gali e, suteikti tam tikrų stimulų, tai yra gali spręsti tam tikrą rizikos susikaupimą tam tikrose rinkos e, vietose. Uh, E, nes vėlgi nepamirškim, jog čia svarbiausias, e, sakykime, Europos centrinio banko tikslas tai pažaboti infliaciją, e, tam, tam tikrus skaičius pasiremiant. Ir čia labai svarbu, kad monetarinė institucija tiesiog suvoktų tai, ką daro tiesiog sisteminės rizikos valdyba, jos žingsnių poveikį. Aišku, bus tam tikrų atvejų ar galimybių, kai stebėsenos politika ir sisteminės rizikos politika galbūt vėlgi visiškai dėrės. Toliau, kalbant, e, kalbant apie tam tikrą teisinį pagrindą, kurio reikia sisteminiai rizikai, tai vėlgi mes aptarinėjom tai, šiais mėnesiais, per ateinančius mėnesius, bet tos paminėtos valstybės pateiks savo komentarų. Ačiū, Annelys Dots. Taip, e, jūsų ne viena kalba buvo paminėta. Aš e, prisimenu jūsų kalbą Šeldūnien teatre, mano pačios gimtajame mieste, nes jūs e, kartu kalbėjot, kad jungtinė karalystė vėlgi e, buvo minima ne kartą. Dabar vienas dalykų, kurį jūs paminėjot, kaip jungtinė karalystė dabar stengiasi sukurti tą tokią sisteminės rizikos sistemą. Jūs eksplicitiškai nekalbėjot apie atskirimą bankų, tačiau dabar paminėjot ir labai ačiū. Jūs turbūt žinot, kad e, dabartinės pastangos, e, kuriomis skiriama atskirti bankus e, ar tą apriboti riziką, jos kritikuojamos. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs įvertintumėt ypač jungtinės karalystės ir uh, Um, ES pastabas atskirti mažmeninę veiklą nuo investicijų veiklos. Toliau grįšiu prie to, ką pasakė ponas Niedermayer ir Lamberts. Jūs atsakėte, aišku, jų klausimus iš ESRB pozicijos ar FSB pozicijos. Uh, vis dėlto, kalbant iš grinai apie ESRB perspektyvą, gal galėtumėt labiau pasisakyti už tam tikrus privalomus standartus, nes juk mes turim jau Europos Sąjungoje uh, tam tikrų aplinkosaugos, socialinių valdymo standartų, apie kuriuos reikės pateikti ataskaitą 2017. Ir galiausiai jūs kalbėjot apie išmokas e, ir e, apmokėjimą, e, rizikos prisijėmimą. Bet ar problema gal ne ta, kad tos premijinės išmokos susijusios su prisimamos rizikos dydžiu, bet apskritai tiesiog atlyginimu visa ta politika. Tad vėlgi, ar mums reikėtų dar daugiau šiaip jau nuveikti, kad tos šalis e, šiaip jau e, tiesiog e, elgtųsi atsakingai. Labai ačiū. Tai pirmiausia pradėsiu nuo jūsų antro klausimo tai daugiau procesų klausimas. Aš nesistengsiu išvengti to. Taip, bet ESRB 2016 metais darbų programoje yra numatęs būtent šitą klausimą, kiek, kiek kokį padarinį e, darys pereimas prie mažiau anglės vartojančios ekonomikos. Ir čia vėlgi mes teikiam tam tikrą e, tiesiog e, tam tikrus patarimus e, Europos centrinio banko valdytojui. Toliau dėl bankininkų užmokesčių atlyginimų. Tai čia aš žiūriu į šį klausimą iš kiek kitokios perspektyvos. Nes tai, kas anksčiau buvo tiesiog e, grinųjų pinigų išmokėjimai tam tikriems asmenims metų metus, nepriklausomai nuo to, e, nuo, nuo jų veiklos ir būtent nuo banko e, tiesiog balanso padėties, nepriklausomai nuo jų tam tikro netinkamo elgesio, kuris pamažu paaiškėjo, e, bet dabar pasikeitė vis dėlto štai kaip. Dabar jau ima galioti ar įsigaliojo Europos teisės aktai kartu nacionaliniu lygiu ir dabar e, prieminės išmokos E, jos išmokamos tik tai tam tikrom sąlygom, jeigu e, nenustatytas tam tikras netinkamas ar neatsakingas elgesys. Bet kita vertus, vėlgi, e, čia reikėtų kartu numatyti tam tikras paskatas, kad nebūtų netinkamo elgesio. Ir čia, kalbant apie premijinės išmokas, tai ne, čia ne tos tradicinės išmokos, kaip kad buvo uh, devintajame dešimtmetyje grinųjų pinigų pavydalų. Jeigu tiesiog čia kalbama apie tam tikras paskatas e, ir, ir dabar mūsų informacija e, turima rodo štai ką po to, kai įsigaliojo teisės aktai. Tai kompensacijos vis, šiaip jau išliko daug maž tokios pat, tačiau vis dėlto tas netinkamas, neatsakingas elgesys per nelik didelę riziką, e, tie reiškiniai jau sumažėjo. Toliau, dėl rizikos apribojimo. Tai, manyčiau, jungtinės karalystės pasirinktas kelias, kurį mes stebim, tai iš tikrųjų mes, mes naudojam tokį būdą visi, nepriklausomai nuo to, kas esam, kur esam. Turiu galvoje mažmeninės bankininkystės veiklą, tai dabar kur kas daugiau kapitalo užtikrinama, kur kas geriau rizika apribojama, tai yra tie bankai šiaip jau turi tam tikrų priemonių Ir mes e, norim užtikrinti, kad tie bankai, kurių rizika apribota, nepriklausomai nuo e, šiaip jau visos kitokios platesnės veiklos, kad tas bankas iš tikrųjų ir toliau nenutrūkstamai veiktų per ateinančias savaitės, mėnesius ir panašiai. Tad mes iš tikrųjų jau dėgiam to, tokius, tokias nuostatas. O dabar šiaip jau čia aš nenoriu veltis į diskusijas, kurios vyksta Europos Sąjungos lygių. Čia pono Vaidzakerio e, klausimas buvo pateiktas anksčiau. Kapitalo, kapitalo vien nepakanka, reikia jį susijęti kartu ir su perorganizavimo, pertvarkymo tam tikrų mechanizmų. Ačiū už šias pastabas ir visas kitas. Visą tai mums labai naudinga mūsų darbe ir buvo labai įdomus pasikeitimas nuomonėmis. Dėkojame Jum už tai ir lauksime vėlesnių galimybių padiskutuoti su Jumis ir pasikeisti nuomonėmis. Ačiū. Well, dear colleagues, uh, let's move to point. Mėly kolegos, perikime prie ketvirtojo darbos varkės klausimo. Keisimės nuomonėmis su ponu Valteriu Radermacheriu, kuris yra Eurostato generalinis direktorius. Dėkoju, kad atvykote. Mums labai malonu oficialiai pradėti reguliarų dialogą statisti apie statistiką, dialogą tarp Europos parlamento ir komisijos bei Eurostato ir pakalbėti apie tai, kaip užtikrinti tinkamą statistinės veiklos komisijoje priežiūrą, kaip pagerinti mūsų galimybės gauti stiprius patikimus statistinius duomenis, kurie yra labai svarbus mūsų veiklai. Mes e, dalyvaujame teisėkuros triloguose. Vienas beveik jau yra užbaigtas, kitas laukia ir dar nėra užbaigtas, tikimės, kad bus Užbaigtas tas darbas gan greitai, kitas trilogas nesiniai prasidėjo ir dar yra nemažai kitų užblokuotų failų kitoje e, teisės aktus tvirtinančioje institucijoje ar institucijose. Na, bet bendrai mums tikrai labai malonu pasikeisti su jumis nuomonėmis ir pirmiausia, pagal įprastą tvarką žodį suteiksiu ponui Radermacheriui, o po to mes užduosime klausimus ir išklausysime atsakymų. Pone Radermacher, prašau žodis Jums. Much, uh... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man labai malonu šiandien kreiptis į Jūs, ypatingai svarbiu momentu, kalbant apie Europos statistiką bendrai. Mes formaliai, kaip sakė pirmininkas, šiandieną uh, pradedame oficialų į reguliarų į dialogą statistikos klausimais. Ir būtent prieš vienerius metus įvyko trilogas. Taigi galima būtų pasakyti, kad praeitais metais įvyko trilogas e, Švento Nikolajaus dieną, o šiandien jau tą pačią dieną pradedame dialogą. Tai yra iš tiesų didžiulė pažanga. Eurostato vadovas, tai yra ES statistika renkanti institucija ir Europos parlamentai. Daugelis jūsų prisimenate intensyves dėrybas, kurios privedė mus prie šio momento, prireikė dviejų, trijų metų, ypač jūs, pirmininkė Gualtieri ir ponas Baje, nežinau, jo nematau salėje, kuris labai daug prisidėjo, kad būtų pasiektas tenkinantis sprendimas ir būtų sėkmingai užbaigtos tos sudėtingos, bet labai svarbios dėrybos dėl Europos statistinių duomenų valdymo. Uh, Na ir 223 reglamento keitimas dėl Europos statistikos, kuris įsigaliojo šių metų gegužės mėnesį, reiškia bendrą atsakomybę ir tolesnį žingsnį valdant statistinius duomenis Europoje. Aukšti bendri nepriklausomumo, atskaitomybės, skaidrumo standartai tampa taisyklę visiems statistikos veikėjams. Su šia peržiūra bend 223 reglamento, tai yra bazinio teisės akto peržiūra leidžia visapusiškai gyvendinti 338 sutarties straipsnį. Būtų galima teikti, kad tai yra ta sistema, kuri leidžia užtikrinti geriausią galimą koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp statistikos institucijų tiek nacionalinių, tiek Europos lygmenių. Tai stiprina valdymą ir Eurostatas bei jos, jo generalinis direktorius prisima ypatingą atsakomybę ir turi naujų įgaliojimų tvarkant e, statistinius duomenys Europoje. Tokiu būdu skatinamas nuolatinis dialogas su jūsų ekon komitetu kaip politinių tarpininkų parlamente, kuris yra atsakingas už bendrą ES statistikos politikos priežiūrą. Norėčiau pabrėžti, kad tokia sąranga ypatingai galinga dėl to, kad yra paprasta ir yra aiškiai padalyjami vaidmenys. Ir tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti efektyvumą, skaidrumą ir atskaitomybę, ko mes visi siekiame. Privalome dabar tą naujovišką, integruotą valdyseną pritaikyti praktikoje. Prireikus šakiniai statistikos teisės aktai irgi bus pritaikyti prie šios bendros sąrangos. Kai paskutinį kartą keičiausi nuomonėmis, nuomonėmis su parlamentu 13 metų gegužės mėnesį, mes toliau ėmėmės pastangų ir iniciatyvų, kad užtikrintumėme ES statistikos kokybę ir užtikrintumėme, modernizuotume statistikos sistemą. Galiu patvirtinti, kad mūsų pastangos atsiperka ir gal, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris pagrindinius klausimus. Pirmiausia, Graikijos situacija, Graikijos epizodas 2009 metų dabar buvo jau antrasis epizodas, sukėlė daug reputacijos problemų dėl mūsų statistikos patikimumo. Reputacijos problema vienoje valstybėje narėje išplito labai greitai per nacionalinės sienas ir rizika iškilo, kad visos ES statistinės sistemos patikimumui patikimumas nukentės. Tai yra puikus tokio problemos splitimo pavyzdys, kuris atsirado dėl to, kad ES yra daug artimos integracijos. Teisinė 10 metų reforma ir techninė Eurostato parama Graikijos statistikos tarnybai Elstar prisidėjo prie to, kad Graikijos vyriausybės finansų statistika taptų patikimesnė. Mes netaikėme jokių išlygų Graikijos duomenims nuo 2010 metų, tačiau situacija vietoje vis dar yra labai sudėtinga ir esminiai nacionalinių politinių institucijų sprendimai reikalingi, kad būtų įtvirtinta jau pasiekta pažanga, ypatingai naujo Elstat e, vadovos paskirimas ir peržiūrėto įstatymo dėl statistikos įgyvendinimas. Taip pat e, politinė, politiniai debatai viduje vis tiek dar yra labai agresyvūs ir dėl to labai sudėtinga uh, susigražinti visuomenės pasitikėjimą Graikijos nacionalinė statistika, nepaisant visų pastangų. Tai rodo, kokį svarbų vaidmenį suvaidina žiniasklaida bei nacionalinės institucijos, norint atgauti visuomenės pasitikėjimą prof, ir profesionalus, profesionalumas turi čia būti įtvirtintas. Taip pat 2011 m. šešeto paketas Komisija Eurostatui davė stiprus įgaliojimus e, iš, iš, iš esmės prižiūrėti EDP pateikiamus duomenis. Tai buvo beprecedentinis auditavimo įgaliojimas, galimybė taikyti nuobaudas. Tada buvo paskelbta, kad įgaliojimas ir naujas, man, įgaliojimai ir naujas mandatas bus įgyvendintas laikantis pateisinamumo, skaidrumo ir proporcingumo principų taip pat bus bandoma užkirsti kelią tokių epizodų pasikartojimui ateityje. Neseniai mes nusprendėme aktyvuoti tokius įgaliojimus pirmąjį kartą ir mes suradome netinkamų duomenų, e, netinkamai patiktų duomenų dėl visuomenės sveikatos sistemos viename Ispanijos regione Valencijoje. Mes padarėme išvadą, kad tokie netinkamai patikti, neteisingai, neteisingai patikti duomenys, nors jų nebuvo labai daug, bet tai kartojosi ir artimas Ispanijos statistikos departamento dalyvavimas e, sprendžiant šią problemą leido greitai ištaisyti klaidas. Buvo pasiūlyta riboti galimybę naudotis sankcijomis tik tai ribotais atvejais ir tam pritarė e, taryba. Tai įrodo, kad komisijos rimtys įpareigojimai šalia politinių įgaliojimų yra tinkamai ir palankiai vertinami. Taip pat mes siekiame modernizavimo strategijos, siekiant modernizuoti teisės aktų sąrangą, kad būtų galima pakoreguoti Europos statistikos sistemą. Mes taip pat integruojame savo darbo metodus, kad būtų galima reaguoti į situaciją ir kad gauti daug duomenų, šal... derinti duomenų šaltinius ir naudoti sinergijomis bei užtikrinti lankstumą, jeigu jo reikia. Taip pat teisės aktų pasiūlymai leis kitais metais modernizuoti uh, E, socialinio verslo ir žemės ūkio sektoriaus statistikos sistemas. Mes vis dar gyvendiname taip vadinamą REFIT programą, kurią pasiūlė komisija ir parlamentas ir kurios, e, kurią gyvendinti siekiama dabar. Mes įgyvendiname strategiją, kurią paskelbėme savo komunikate, kur kalbama apie ES statistikos gamybos gavimo metodą. Atitinkamas komitetas e, šią strategiją tvirtina ir įgyvendina pagal taip vadinamą ESS viziją 2020. Mes įsukome labai ambicingą programą dėl met, inžinerijos metodų ir platinimo metodų. Tai leis iš esmės keisti sistemą, tai bus naudinga abipusiai visiems veikėjams, kurie galės tinkamiau panaudoti negausius turimus išteklius. Gerbiami parlamentarai, kaip sakiau, reformos ir politikos sėkmė priklauso nuo to, ar bus įgyvendinamos tos reformos gaunant politinę paramą ir bus pasiekta vietoje rezultatų. Dabar yra nemažai svarbių klausimų, dėl kurių teks susitarti. Kaip sakė pirmininkas, tai yra harmonizuotas vartotojų kainų indekso peržiūros dokumentas, taip pat mokėjimų balanso reglamento peržiūra ir taip pat pasiūlymas dėl naujos kokybės užtikrinimo sistemos statistikos duomen, duomenys, duomenų srityje, turint omenyje mikro, makrobalansavimo priemonės. Taigi čia yra kel, svarbus statistiniai duomenys primant politinius sprendimus ir mes tam skiriame savo rekomendacijas. O dabar turime susitelti ties, tų statist, ties tos statistikos įgyvendinimu per savo prastintą valdymą pagal 223 reglamento nuostatas ir derinant su antriniais teisės aktais numatytais sutartyse. Dabar vyksta dėrybos ir esu įsitikinęs, kad galime pasiekti neblogų kompromisų dėl abiejų klausimų dėl abiejų failų. failų. Pasiūlymas dėl MIPS, aišku, yra labiau sudėtingas ir naujasis reglamentas turi būti naujoviškas, ten turi būti pagal tą, tip, tą patį ekvalentiškumo principą renkami nacionalinių institucijų duomenys ir statistiniai duomenys ir taip pat nacionalinių centrinių bankų renkami duomenys. E, dėl to dėrybos yra sudėtingos ir aš nenustepčiau, jeigu pasiūlymai būtų priešinamasi taryboje, kur dėrybos faktiškai beveik nepasistumėjo į priekį. Mūsų tikslas yra užtikrinti kokybę, skaidrumą ir atskaitomybę visų MIP rodiklių atveju, nepriklausomai nuo to, kas tuos bazinius duomenys pateikia nacionaliniu lygmeniu. Jeigu yra pagrindinis, jeigu nesusi, nebus sutarta dėl teisinio pagrindo, tai bus taikoma ir duomenims, kuriuos surenka centriniai bankai ir tada uh, čia atsiras problemų dėl audito atotrūkio, turint omeny skaidrumą ir atskaitomybę. Taigi, audito ta spraga, tos audito spragos bus įvairios, priklausomai nuo valstybių narių, priklausomai nuo sprendimų, kurios priims tik nacionalinės institucijos ir taip pat vykdydamos subsidarumo principą. Ir galiausiai nebus aišku, kam skiriami tie duomenys. Taigi komprom šiame kompromise turi būti pasiekiama pusiausvyra tarp bendrų privalomų kokybės standartų ir proporcingumo atsižvelgiant į makroekonominio balanso procedūrą, taip pat atsižvelgiama į specifinius elementus ir taip pat dar vienas elementas subsidiarumo principas. Aš nuolatos bendrauju su kolegomis centriniuose bankuose ir ieškau geriausio sprendimo, kuris leistų suderinti tuos du elementus. Ir aš matau, kad jie siekia pačių aukščiausių skaidrumo ir atskaitomybės standartų, ekvivalentiškų tiems, kurie taikomi visiems kitiems MIP duomenims. Tik tokiu būdu duomenys galėtų atitikti MIP e, proceso tikslus. Ir pabaigai norėčiau e, pakalbėti apie ateitį. Kai pirmąjį kartą keičiausi nuomonėmis su šiuo komitetu 12 metais, turėjau galimybę iške, kalbėti apie tai, kaip greitai, dramatiškai keičiasi kontekstas, kuriame dirba nacionalinės statistikos institucijos. Dabartinė bendra gamybos sistema gali suteikti naujus įgaliojimus ir tenkinti vartotojų aukštesnius poreikius. Ir tokia partnerystės sistema dabar ji sunkiai yra įgyvendinama, nes e, reikia vis kietesnių ir tvaresnių e, oficialių duomenų. Dėl to legitim, e, visiškai paaiškinamai e, reikalaujami kiti duomenys ir dėl to reikalinga priimti socialinius politinius sprendimus, tai omenyje yra, aišku, aplinkos sauginius iššūkius. Visoje Europoje nacionalinės statistikos tarnybos neturi pakankamai išteklių ir e, naujų duomenų poreikiai, taip pat koordinavimas nacionaliniu lygmeniu, tai kad vis daugiau e, didėja našta susijusi su respondentais, mes tikrai suprantame, kad norint atlikti tinkamą politinę analizę ir priimti sprendimus, reikia nepriklausomų tikslių oficialių statistinių duomenų. SS, e statistin, Europos statistikos sistema, yra stiprus ir galingas partneris. Tai yra reali sistema, kuri turi vieną tikslą – teikti tvarią informaciją visiems ES piliečiams, sprendimus primantiems institucijoms, įmonėms, mokslininkams. Ir toks informacijos lobis yra labai svarbus, esant ypatingai dabar duomenų revoliucijai, bet mes ir toliau turime stiprinti tą sistemą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du pagrindinius klausimus. Pirmiausia, statistiniai poreikiai ir reikmės, į tai reikia atsižvelgti aptariant ekonominės valdysenos klausimus, nes ekonominė, ekonominės ir pinigų sąjungos, e, sąjungos sąjunga veiks sėkmingai tik tuomet, jeigu duomenys bus aukštos kokybės ir patikimi. Antras dalykas reikalinga politinė sistema, kur, kurią kuri būtų paremta duomenimis ir ištekliais. Ir tikiuosi, kad komisija per ateinančius mėnesius patvirtins sprendimą išplėsti pagrindą, pagal kurį veikia statistikos sistema, Europos statistikos sistema. Europos statistika, statistikos programa dabar e, numatyta iki 20 metų. Toks pasiūlymas reiks, reis, leis dabartinę sistemą pritažinti prie visų politikos priemonių numatytų iki 20 metų. Taip pat aš pritariu pasiūlymui iš esmės padidinti finansinius asignavimus šios, šiai programai. Aukštos kokybės statistiniai duomenys yra vertinga investicija ir tam pritarė ir šis komitetas, kuris neseniai savo nuomonėje dėl biudžeto projekto 16 metams tai patvirtino. Aš tikiuosi jūsų paramos, kad mūsų teisėkuros pasiūlymais bus pasinaudota ir bus užtikrinta šis, ši politinė pažanga. Taigi, gerbėme Parlamentarai Europos statistika turi būti gerų sprendimų pagrindas Europos Sąjungoje. Giluminės reformos yra būtinos, bet tam reikia pirmiausia reformuoti iš esmės statistikos sistemą. Dėkoju. Dėkojame, ponė e, Rodenmacher, už jūsų išsame kalbą. Aišku, parlamentas ir mūsų komitetas remia minti, kad reikalinga kokybiška statistika, kad tikrai tai yra vertingos išlaidos investicijos. Ir pradėsime nuo mūsų dabar kalbėtojų Burher Pals visų pirma. Ačiū, ponia Tenmacher, labai džiugu, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Noriu užduoti jums porą klausimų. Visų pirma, pratesiu tą mintį, tą klausimą, kurį uždaviau jums praeitais metais. Praeitą kartą, kai jūs lankėtės pas mus, nežinau, ar atsimenate, bet tiesiog buvo mm, klausimas, kiek nacionalinės statistikos e, institucijos yra nepriklausomos nuo politinės įtakos. Ar jūs galvojate, kad per tą laiką, nuo tada, kai uždaviau jums tą klausimą, situacija kiek pagerėjo? Antras klausimas dėl valstybių skolos krizės. Čia jis būtų. Kaip čia reikėtų tai diplomatiškai pavadinti? Statistiniai netikslumai pateikiant kai kuriuos duomenis, ypač apie kai kurias valstybės, apie kurias šiais metais nepaprastai daug kalbėjome. Uh, atsižvelgiant tai noriu jūsų paklausti, ar jums daro toks įspūdis, e, kad statistika pagerėjo, ypač galvojant apie valstybės pajamas ir išlaidas, ar dabar tie duomenys yra mm, tikslus ir patikimi. Jeigu jūs galvojate, kad skaičiai yra pakankamai patikimi, aš galvoju, ar galvojate, kad tikrai galima, e, galvojant apie skolų tvarumą, ar būtų galima įvertinti tuos elementus. Na, aš jei leistę kalbėsiu angliškai, vis tik tai nevokiškai, bet pradėsiu nuo jūsų antro klausimo. Viešojo sektoriaus statistikos kokybė, valstybės statistikos kokybė, aš manau, kad ji pastaruoju metu itin pagerėjo. Uh, ir vertinant visas detalės, žiūrint, kiek kontrolės institucijos ar statistikos institucijos kokią informaciją pateikia kartu, tai um, manau, kad uh, kai tik tai mes matėme kažkokių tai trūkumų, tarkime, Valencijos, ispaniškojo atvejo, mm, uh, kontekste iš karto buvo imtasi priemonių ir manau, kad tai yra puikus prevencinis signalas. Sakyčiau, kad uh, galvojant apie viešo sektoriaus e, su statistika, tai aišku, tai yra pats sudėting, pati sudėtingiausia statistika, kurią sunkiausia gauti visur pasaulyje. Tai yra labai, tikrai labai didžiuliai sudėtingi kontrolės mechanizmai ir, ir nacionalinės statistikos tarnybos ir uh, Eurostatas čia dirba tais lausimais. Aš manau, kad čia vienas žingsnis galėtų toks būti įvesti Europos viešojo sektoriaus finansų statistikos standartus. Ir tuomet kiekviena savivaldybė, kiekviena salelė, kiekviena ligoninė, kiekvienas, bet koks valstybinis subjektas privalėtų laikytis viešojo sektoriaus finansų standartų. Ir tuomet gautumėm tokį palyginamumo lygmenį, kokio kol kas dėje Eurostate negalime pasidžiaugti. Uh, Mm, pavyzdžiui, jeigu žiūrime didžiulės investicinės programas, didžiulius kontraktus, tai taip, gerai, bet mm, neįmanoma mums mm, iki pat smulkiausio vieneto, iki pat mažiausios salelės lygmens nueiti. 2011 metais taip mes matėme tokių dėja ataskaitų, kaip kad jūs kalbėjote, bet darome pažangos. Ir aš tikiuosi, kad tas savanoriškas etapas nuo dabar iki 2020 metų leis padaryti didžiulės pažangos ir turėsime bendrus viešojo sektoriaus finansų apskaitos standartus Europos Sąjungoje. Dabar kalbant apie politinį įtaką, kiek tai takoja nacionalinės statistikos institucijas, Jūs matėte kolegų peržiūrų rezultatus, mes atlikome kolegų peržiūras, ne vien tik tai įtraukiant ES valstybės, bet ir tokias valstybės iš ekonominės erdvės kaip Islandija, pavyzdžiui. Ir tikrai turime čia labai skaidrę ataskaitą. Aš manau, kad tai yra unikalus atvejis. Galvojant apie globalę statistinę situaciją, tikrai nėra tokio, tokio kontrolės mechanizmo, kuris galėtų būti palygintinas, kad, kad tikrai kiek įmanoma labiau užkirstų tą politinį kontrolės kišimąsi. Eliza Ferreira. Ačiū, kad atvykote. Mums labai džiugu. Kalbėjote apie Graikijos atvejį, bet Kai šis komitetas paprašė pono Almunijos kuris tuo metu buvo atsakingas pas, paaiškinti situaciją, jis pasakė, kad 2004-2005 metais Jis e, analizavo Graikijos statistikos kokybę, tačiau problema buvo auditas ir Eurostato galimybės kažką įtakoti buvo politinės valios apkarpytos. Dabar jūs turite tam tikrus įgaliojimus atlikti mm, tokį statistikos kokybės giluminį įvertinimą. Antras dalykas, kai mes lankėmės šis komitetas Goldman Sachs 2009 e, 2010 metais, tiksliai nebeprisimenu dabar, Klausime, kas padaryta su Graikijos skola. Jis sakė, kad tas pas padaryta su kai kurių kitų valstybių narių, netgi pačių galingiausių, galingiausių skola. Tai ar jūs galėtumėt patikinti mūsų, kad yra pajėgumai spręsti tokius atvejus kaip Graikijos, Ispanijos, bet ir uh, net pačių galingiausių valstybių situaciją, kad galite lygiai taip pat su tokiu pačiu griežtumu prižiūrėti. Toliau dėl makroekonominio disbalanso procedūros buvau pranešėję parlamente tuo, atveju, tuo, tuo, tuo metu, galvojant apie makroekonominį disbalansą, tikslas buvo išsiaiškinti, kiek eurozona ir bendrai Euro, Europos Sąjungo kaip veikia palyginti, kiek yra tų ekonominių kintamųjų rodiklių, kiek tai įtakoja rinkos vieningas taisyklės. Ir todėl mes labai buvom atsargus rengiant rezultatų lentelę, bet į tą laiką buvo parengta atitinkama analizė, kiekvienai individualiai valstybė atskiriai. Tarsi jau rezultatų lentelės prasmė į tą laiką pasimetė. Tai ar jūs galėtumėt patikinti mus, kad um, tas tarpusavio toks poveikis abiejų sistemų veikimas, uh, kuris yra tiek tarpusavio susijęs, bus išlaikytas, e, kai jūs vėl iš naujo žiūrėsite į statistiką ir rodiklius, kurie sudaro rezultatų lentelę. Na ir savo paskutinėje temoje, ką paminėjote, ar jūs informuojate valstybės narės, kad reikia užtikrinti atitinkamus saugiklius ir komisija štai irgi dalyvavo posėdėje, ar komisija, kai jūs rekomenduojate kažkokias tai struktūrinės reformas, uh, ar biudžeto apkarpimus, e, kai kurie viešo administravimo elementai, ar jūs rekomenduojate, kad turi būti būtinai apsaugoti. Ir kad statistika yra vienas iš tų elementų. Nes jeigu apkarpai taip pat ir statistikos e, kokybę, statistikos visų valdybų darbo kokybę, tai paskui labai sunku gauti informaciją. Okay, thank you very much for the question. Let me come uh, in, in the, uh, the sequence. Ačiū iš jūsų klausimą, aš pabandysiu iš eilės juos atsakyti. Visų pirma, ar turime pakankamai galių užkirsti kelią tam, kas atsitiktų 2004 metais, kad tai nebeatsitiktų. Um, Teisiškai, techniškai taip, politiškai ne. Graikijoje mes panaudojom visas savo galias, kurias turėjome 2010 metais rūpjūti dėl teisės aktų, kurie priimti buvo 2005 metais, mes turime Mm, dabar įgaliojimus pasakyti, kad nuvykę į valstybę atidarykit duris, parodykit savo buhalteriją. Tada to mes negalėjome. Tačiau jeigu turime tokių partnerių vietoje, kurie yra patikimi partneriai mums, tada tai galima spręsti. Ir Graikijoje taip ir buvo su prezidentu, kurio kadencija artėjo į pabaigą Liepos mėnesį. Uh, Kaip žinote, dabar jis teisme kaltinamas, kad kažką blogai suskaičiavo. Taigi, mums reikia tokių partnerių, mums reikia tokios kultūros valstybė narėje, kuri nebūtų priešiška mūsų statistikai. Ir jeigu turime tokią situaciją, Mm, gali galvoti, kad gali, kai, kai negali sakyti, kad parengsi neutralią statistiką, tai, nu, tai yra problema ir mes turime tą spręsti. Taip, techninę darbo pusę atlikti mes galime, tačiau dėl politinių sakykime, tokių dalykų, na, reikia, kad būtų reikalinga atmosfera. Dėl Goldman Sachs mm, buvau tuose klausimuose, tai buvo apie swaps, ir Graikijoje, ir kitose valstybėse, man atrodo, su swaps mes išsprendėme tą problemą, nes turime dabar metodą, kaip swaps už, už, užfiksuoti, registruoti. Taigi, kai turi finansinėme sektoriu kažkokį inžinierijos e, instrumentą, iš karto mes šnekame su valstybėmis narėmis dėl standarto, dėl procedūros, kaip visą tai apskaityti ir sukalkuliuoti, bet aišku, mes visuomet turime vytis finansinį sektorių ir jo idėjas. Dėl MIP aš norėčiau atskirti pagrindinius rodiklius nuo pagrindžiančios statistikos. MIP statistiko, statistikos reglamentas yra uh, toks klausimas, kuriuo dirbo praeitos kadencijos parlamentas ir tai čia žiūrima į pagrindinius rodiklius, tai yra Lietkalnio viršūnė. Logika yra tokia, kad jeigu mes kontroliuojame tą aukščiausio lygio kokybę, tai turime mm, tam tikrą ir netiesioginę kontrolę pagrindžičios statistikos. Tačiau Mes negalime garantuoti tokio pat lygio kokybės mm, dviem šimtams, 50, sakykime, statistikos produktų, visam produktų katalogui, tarkim, akvakultūros statistika, e, kad būtų pamatotos Austrės, pavyzdžiui. Taigi mes tada turime segmentuoti kokybės lygmenį pagal tai, koks yra reikalingumas pagal paskirtį. Tai reiškia, aukščiausias lygis, kokybė, tai mums dogma. Bet ne visuomet, aišku, yra taip. Bet dėl MIP pagrindiniai rodikliai turi būti visiškai kontroliuojami. Dabar dėl išteklių, dėl valstybių narių, aš kalbėčiau apie paskutinę savo tą pasisakymą, Nacional, paskutinį, tam, paskutinę mintį, nacionalinė statistika turi būti laikoma investicijomis. <laughs> Uh, Stanislav Ozok. Stanislav Odzul. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas direktorių, gerbiamas pirmininkė, turiu klausimą susijusi su mokėjimų balansų. Dabar tuo klausimu deramasi trialogo darybose, ne viskas dar išspręsta. Pirmiausia, statistika apie tiesioginės uh, užsienio investicijas turint galvoje dabartinių galutinių gavėjų e, kontekstą. Kai kurios valstybės narės šiuo metu nerenka tokių statistinių duomenų apie tokias tiesioginės užsienio investicijas ir vėlgi, nors čia dabar yra direktyvos, ar vis dėlto realistiška tikėtis, e, kad tai bus daroma, kada jūsų manimų valstybės narės turėtų pradėti uh, tokius duomenis ir ar kokių kliūčių būtų tokių duomenų rinkimui. Ir vėlgi čia iškyla galutinio naudos gavėjo klausimas. Tai pirmas klausimas buvo. Antras. Skirtumas tarp sandorių susijusių su užsienio investicijomis, vadinamųjų žaliųjų investicijų ir takeover investicijų kokios jūsų manimų kliūtis skiriant duomis, statistinius duomenis apie tų dviejų kategorijų investicijas. Ar jūsų manimų, jeigu būtų visiškai atskleisti tokie duomenys, tai galėtų kelti tam tikrų problemų mažesnėms valstybėms narėms, kuriuose tiesioginių užsienio investicijų net mažiau yra? Uh, O gal dėl to tam tikrose valstybėse narėse nenumatoma, nėra nuostatos, pagal kurią būtų privaloma atskleisti statistinius duomenys apie tai. Ačiū. Labai ačiū už klausimus. Pirmas klausimas. Taip atsakysiu. Dabar kartu su valstybėm narėm mes tyriam būtent kaip bandomaisiais tam tikrais projektais galėtume išspręsti jūsų paminėtas problemas. Laikomės tokios nuostatos, gal pilotiniai tyrimai galėtų duoti tam tikrų rezultatų, kurių pagrindų 2000 18 metais mes tada jau galėtume pateikti tinkamą atsakymą metodologinę prasme ir kitokį pagristą. Toliau dėl dviejų jūsų dviejų rūšių sandorių skirimo. Dėl plyno lauko sandorių tos kategorijos. Tai tarptautiniu lygiu nesutarima apie tą kategoriją, dėl tos kategorijos, tad mes tiesiog e, per pilotinius projektus turėtume pasigilinti į tą klausimą. O dabar čia grindžia, tai grindžiama IMF standartų. Tad vėlgi mes e, tiekdami savo techninius standartus, aišku, turim e, kartu bendradarbiauti tarptautinių lygių, E, turiu galvoje kartu ir tas valstybės narės, kurios susiduria su sunkumais, tačiau mes turim susitarti dėl to su partneriais Vašingtone. Ačiū, Filipas Debeker. Labai ačiū, ačiū direktoriu už įžanginę kalbą. Norėčiau du dalykus paminėti. Jūs įžanginėje kalboje ir kitomis progomis ir kit, atsakydamas kitus klausimais paminėjot, kad šiais metais Liepa komisija e, e nu, nu skiria baudą e, Valencijos e, valdžios institucijoms dėl to vadinamųjų šešių dokumentų paketo tam tikro įgyvendinimo klausimų. Tai buvo grindžiama e, tiesiog, e, tai yra sankcija už vadinamą uh, statistinių duomenų sukčiavimą. Klausimas yra toks. Ar turit, ar rengia tam tikras priemonės, kuriomis būtų galima skirti, tiesiog skirti paklaidas nuo e, sąmoningos sukčiavimo? Ir toliau, vėlgi, kur yra ta skiriamoji riba? Toliau, trečias klausimas, į kokias kitas šalis ar regionus jūs žiūrit? Jūs kalbate apie nacionalinės statistikos tarnybas, tačiau vėlgi, kuo giliau eisi, tai pamatysi, kad tai susiję su viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėm, partnerystėmis, kurias užmesga, sakykime, vietos regionės e, valdžios institucijos, nes vėlgi klausimas e, ne vien tik tai pasižiūrėti į tai, E, kaip veikia statistika nacionalinių lygių, bet ir giliau. Na ir dar antras klausimas susijęs su e, politikos diskusijomis, kurios vyksta valstybėse narėse būtent e, kokį poveikį, ekonominį poveikį daro lėšos skirtos e, sveikatos sektoriui, nes čia vėlgi vaizdas labai margas, labai sunku rinkti statistinius duomenis apie valstybių narių būtent e, sveikatos sistemos e, tas išlaidas. Bet kita vertus, turint tokius statistinius duomenis, gal tada kartu irgi padėtų tiesiog valstybėms narėms formuoti tam tikrą politiką susijusią su lėšomis sveikatos sektoriui. Labai ačiū. Jūsų pirmas klausimas. Kol kas mes dar neskiriam sukčiavimo nuo, nuo tiesiog paklaidų atsiradimo, bet aišku, tą reikės skirti, tą reikės daryti. E, tačiau mes dabar Valencijoje taikėme tokią procedūrą. Toji procedūra apėmė ir Olafo pagalbą kovo su korupcija. E, agentūros pagalba. Tad mes kol kas dar neturim procedūrinių tam tikrų priemonių, kad galėtume patys surenkti tyrimą. Tai yra, mes tiesiog šiuo atveju dar, tai darėm tiesiog suponuodami, kad galėjo būti sukčiavimo atvejs. Tačiau buvo sudėtinga procedūra. O šiaip mūsų darbas priklauso nuo valstybių narių aukščiausiojo audito institucijų. Turiu galvoj ir Valencijos atvejį, ir daugelį kitų atvejų. Mes tiesiog gaunam pirmiausia informaciją iš audito ataskaitų. Būtent e, taip atsirado tas Valencijos atvejis, kur vietos ta regioninė audito institucija kritikavo būtent Valencijos e, veiksmus. Na ir e, vėlgi mes turim irgi savo auditorius ir kartu palaikom ryšius su nacionalinėmis audito e, įstaigomis. Labai svarbu dirbti su valstybių narių audito įstaigomis ir kontrolės įstaigomis. Toks modelis dabar mūsų. Dėl duomenų kokybės apie lėšas skiriamas sveikatos sektoriui daugeliu atveju, tai yra sveikatos sektorius, tai buvo būtent tas sektorius, kur daugiausia buvo pateikiama neteisingų statistinių duomenų. Tai buvo Valencijoje, tai buvo Graikijoje, nes aš suprantu, kad sveikatos sektorius pats pažeidžiamiausias, ta prasme mes, aišku, tą suvokiam ir todėl ypatingą dėmesį uh, skiriam sveikatos sektoriui, e, kai kiekvieną kartą, kai su savo inspektoriais, taip sakyčiau, vykstam į valstybės narės. Ir tiesiog mes labiausia tada žiūrim, e, kiek lėšų, vėlgi į statistinius duomenis apie sveikatos sektoriaus lėšas. Taip, iš tikrųjų, čia daug tokių neatsakingo e, lėšų panaudojimo atvejų buvo. Sven Gigold. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti, pasidžiaugti jūs atvykus į mūsų nedidelį, tačiau tokį labai svarbų komitetą. Turiu du klausimus, juos esu pateikęs anksčiau. Ke, e, keturi trys punktė. Kalbama apie parlamento iniciatyvą tam, kad reikėtų kartu atsižvelgti ir į socialinės ekonomikos indėlį. Gal galėtumėt pasakyti, e, vėlgi, ką nuveikėt per, nuo to pastaro, per pastarąjį laikotarpį, kad tiesiog pagerintumėt statistinių duomenų apie šią sritį padėtį. Uh, Toliau, kitas klausimas. Privačios ir viešosios partnerystės, būtent statistiniai duomenys apie jas ir tam tikri apribojimai e, susiję su šešių dokumentų paketo įgyvendinimu, kaip dalis ten tam tikrų statistinių duomenų, savotiš, ar, ar tų biudžeto lėšų, kurios savotiškai pasitraukia į tam tikrą šešėlį. Ir jūs minėjote apie tai anksčiau. Antai nes ir buvo paminėtas, sakykime, Vokietijos atvejis, bet kita vertus, vėlgi daugelis tam tikrų Vokietijos, sakykime, regioninių ar vietos institucijų nežino tam tikrų e, įsipareigojimų ir su juo susijusios rizikos. Tad kaip jūs būtent panaudojat šiaip jau e, statistiką, turiu galvoje Vokietijos atvejį, nes Vokietija priešinosi tokios statistikos atskleidimui. Ir dabar e, vėl kiek tai tada pasiteisintų kitų šalių atveju. Tad ką jūs ketina daryti, kad būtų užtikrinamas visiškas skaidrumas, turiu galvoje tuos šešėlinius biudžetus, nes vėlgi neturint visiško skaidrumo tiesiog vieną spragą užpildysit, atsiras kita. Labai ačiū, pradėsiu nuo jūsų pirmo klausimo. Iš ties mes kreipiamės E, kad būtų atliktas šio sektoriaus ar panašių sektorių tyrimas. Tačiau atvirai pasakysiu, kol kas mūsų padaryta pažanga iš tikrųjų buvo gana kukli, nes mes neturim pakankamų išteklių, mes negalim, tiesiog nepajėgiam, at, ne, ne, nesugebam padaryti realios materialios e, pažangos, E, su valstybėm narėm kalbėjomės dėl e, įvairių tam tikrų kelių, tačiau vėlgi valstybių narių išteklių padėtis labai dramatiška ir todėl mes net negalim pasiekti, kad e, būtent net kad būtų laikomasi ten tų statistinių įsipareigojimų pagal teisės aktus. Ir todėl vėlgi mes turim tam tikrą produktų katalogą, Taip, nutraukia. Taip, aš suprantu, kad jūs dabar nesugebat įgyvendinti teisinių įsipareigojimų, bet aš pakartosiu, ką sakiau. Tai rimta ir tai nueina toliau negu tai, ką jūs minėjote žanginiuose žodžiuose. Man Europos statistikos programos irgi teisiškai privalomos. Uh, tai aš nesuprantu, kodėl par, to, ką reikalauja parlamentas, neprivaloma, tuo tarpu, kai to, ką reikalauja kitos institucijos, tai bu, turi būti atliekama. Reikia rimtai žiūrėti. Taip, atsakymas. Aš sakau, mes dabar tyriam. Tyriam tam, kad tikrai padarytume pažangą. Tačiau kol kas pažanga nedidelė. Viena, viena kliūtis tokia, kad e, yra tam tikrų teisės aktų trūkumų. Nėra teisės aktų, kurie tiesiog pagal kuriuos būtų privaloma teikti tam tikrą informaciją. Kol kas čia nėra tokio teisės akto, būtent valstybės narės tam tikrais atvejais mums tą rūpimą statistiką teikia savanoriškų būdų ir dabar mes kartu su valstybėm narėm uh, gilinamės, kaip būtų galima tą problemą įspręsti. Tai yra vienas mūsų 2016 metų socialinio apžvalgų pasiūlymo e, dalykų integruotas, integruotas statistinis reglamentavimas, tai tokia sistema, kurią mes dabar e, toliau tebekuriam. Ir tas paminėtas komponentas vienas iš tos sistemos komponentų. Tad uh, na tai, kad mes dabar e, šiaip jau nebūtume tiesiog at, ne, nesigilinę į tą komponentą, mes dirbom, bet aš manau, kad ateityje mes galėsim pateikti konkrečių rezultatų. Ir tikrai labai svarbu tada e, mums bus pateikti būtent šitą elementą, statistinius duomenis apie tuos jūsų paminėtus šešėlinius biudžetus ir panašiai. Kitas klausimas. Dabar tiesiogiai lyginant Dabar statistiniai duomenys e, Vokietijoje apie privačias e, viešojo sektoriaus partnerystės. E, mums Vokietijos institucijos sako, kad statistiniai duomenys apima visas tas partnerystės viešojo ir privačiojo sektoriaus, tiek nacionalinių, tiek žemių lygių. Bet dabar, kalbant apie savivaldybių lygį, čia jau truputį kitaip. Ir aš anksčiau jau paminėjau, Čia bus numatyti viešojo e, ats, aps, apskaitomybės, e, viešojo sektoriaus apskaitomybės standartai. Taip, bet dabar, e, taip, jūs pats paminėjot, kad daugelis tų viešojo privačiojo sektoriaus partnerystų sričių yra atliekama užmėgsta vietos lygių, savivaldybių lygių, bet kita vertus vėlgi, tai kaip jūs užtikrinsit, kad vis dėlto nebus, neturėsim nulinių statistinių duomenų apie tai. Ne, aš tą sakiau, kad iš Vokietijos gavom pranešimą, kad tos kad viešojo pri, pri, ir privačiojo sektoriaus partnerystės yra visiškai atspindėtos e, šiaip jau tuose valstybės statistikos e, tam tikrose duomenų bazėse. Ir aišku, tai yra tam tikra statistinė spraga. Stebėsime toliau situaciją Tom van der Kerpale. Ačiū. Pone Radermacherį, aš užduosiu klausimą olandiškai. Mano klausimas yra susijęs ir su privataus viešo kapitalo bendradarbiavimu. Belgijoje tarp vietos regioninės valdžios institucijų yra labai daug neiškumų, kaip elgti su tokiomis partnerystėmis pagal biudžeto kontrolės priemonės. Ir tos diskusijos vyksta jau kurį laiką. Ir šiandien apie tai irgi kalbame, taigi norėčiau paklausti, ar tie kriterijai, kuriais naudojasi Eurostatas, uh, kad tie, tos partnerystės nebūtų įtrauktos į biudžetą? Ar jos yra visiškai aiškios? Ir ar tai neapsunkina verslo gyvenimo? Galbūt būtų geriau galiausiai traukti tokias partnerystės į biudžeto ir nepalikti jų už jo ribos, nes tai kelia daug problemų. Taip pat uh, Ar tokių problemų yra ir kitose valstybėse narėse, ar tik tai Belgijoje dėl privataus viešo kapitalo partnerysčių yra, kyla problemų pagal ESA taisyklės? E, pradžioje norėčiau paaiškinti, kad tos taisyklės, kurias mes naudojame, tokių partnerysčių apskaitimui, yra tos taisyklės, kurios buvo priimtos šito parlamento. Tai yra ESA reglamentas, Europos, statis, Europos sąskaitų sistemos direktyva. Ir 2010 metų ESA yra neauksinė kokia tai knyga, tai yra kaip ir juodraštis. Ir mes taikome be jokios nuožiūros, nepriklausomai nuo to, kokia, kokia valstybė narė tai yra, mes vis tiek laikomės tų pačių principų. Na ir Belgijos atveju, žinoma, tokių partnerysčių kiekis ir sunkumai yra iš dalies neproporcingi. Tačiau taisyklės yra normalios, paprastos apskaitos taisyklės, kurias mes taikome. Tai reiškia, kad jeigu viešo privataus kapitalo partnerystė yra sukūriama taip, kad rizika galiausiai tenka vyriausybei ir jeigu priimamas vyriausybės sprendimas ir taip toliau, tai tuomet vyriausybė yra atsakinga. Taip yra apibrieštas tas principas. Ir mes investavome labai daug laiko aiškindami ir bendraudami vasarą buvo diskusijų dienos surinktos su Belgijos partneriais ypatingai. Ir čia svarbu nepamiršti, kad mes esame tik antrasis diskusijų sluoksnis. Mes nesame reguliuotojai nacionalinės institucijos. Belgijos centrinis bankas, Belgijos statistikos tarnyba yra tos institucijos, kurios pirmiausia veda dialogą su Belgijos partneriais. Bet aišku, mes esame visuomet pasirengę padėti, bet esame už tos sistemos ribų. Mes, aišku, daugiau investuojame ir su Europos investicijų banku į savo principų sklaidą ir tikimės, kad tokiu būdu bus galima geriau suprasti, kaip veikia mūsų taisyklės, kokios jos yra ir kokiais teisiniais principais mes remiamės. Ačiū, Nina Džil. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pasisakymą ir manau, kad sprendimai primti įrodymų pagrindų dar kol kas yra tik siekėmybė mums ir tai tikrai leistų mums išspręsti labai daug iššūkių, tačiau problema yra gauti savalaikę informaciją. Ir tai yra tikrai problema. Pavyzdžiui, pažvelgtumėme į krizę vėlgi čia trūksta tikslios informacijos. Ir vertinant e, jūsų e, pateiktus duomenės, jūs sakėte, 750 tūkstančių migrantų atvyko šiais metais, bet nėra aiškus tokie skaičiai, nes kriterijai, kuriuos naudojate, tai yra tie žmonės, kurie siekia prieglopšio. Tai yra tik tai 700 tūkstančių, bet yra labai daug žmonių, kurie neprašė prieglopšio ir jie taipogi atvyko vienu ar kitu keliu. Taigi, turint omeny, kaip politiškai svarbu gauti tikslius duomenius, kokiais kriterijais mes galėtumėme įvertinti, ar tie skaičiai yra tikslus ir ar tikrai mes galime jais pasikliauti, nes uh, netinkamos informacijos kaina gali būti gan didelė. Pavyzdžiui, jeigu žmonės balsuoja už ekstremalus, už ekstremales partijas ir taip pat aš esu iš Junktinės karalystės ir padariniai Junktinės karalystės referendumui čia yra didžiuliai. Taigi, galbūt mes galėtumėme gauti tikslesnės informacijos per trumpesnį vidutinį laikotarpį, turint omenyje ekonominius padarinius kuriuos sąlygoja pabėgėliai ir taip pat kiek tai veikia nacionalinę darbo rinką, biudžetus ir socialinės rūpybos sistemą. Ir dar vienas klausimas, visiškai kitoks. Teigiama, kad Europos statistika yra skelbiama neatsižvelgiant pakankamai regionius skirtumus. Ir Junktinėje karalystėje yra socialinių ekonominių skirtumų didžiulių tarp Londono ir kitų pas, šalies vietų. Taigi kaip tie regioniai skirtumai, kaip juos galėtumėme geriau tiksliau atspindėti, euro, teikdami Eurostato duomenis ir informaciją. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, bandysiu atsakyti tą pirmąjį labai sudėtingą klausimą, nes, kaip žinote, pabėgėlių klausimas jau pastarai mėnesį labai dinamiškai plėtojosi ir mes tikrai negalėjome to numatyti, kadangi mūsų mechanizmas veikia šiek tiek lietokai ir tinkamu momentu mes to negalėjome numatyti. Taigi, kalbant apie pabėgėlius, mes tiesiog galime pasiūlyti solidžią informaciją apie migraciją, darbo rinkos mobilumą ir pabėgėlius, turintamie duomenys, kurie yra surenkami Frontexo ir kitų institucijų bei prieglopšio prašymus varstančių institucijų. Tačiau mes niekuomet neturėsime pačios pačios šviežiausios informacijos apie pabėgėlių ar prieglopšio prašytojų skaičių, jeigu neturėsime tinkamos informacijos. Taigi aš manau, kad netgi jeigu dabar galime teikti, kad kas ketvirtį renkama ta informacija. Tai yra trijų mėnesių maksimalus atotrukis, laiko atotrukis, tai yra oficialus, tada jie tampa oficialiais duomenimis. Ir tai vis tiek jau yra gan neblogas e, prieartėjimas prie realios situacijos. O kalbant apie ekonominius padarinius, dar, įtaką darbo rinkai ir panašiai, uh, Tai čia aš manau, kad mes artimai tikrai bendradarbiaujame su kolegomis e, vidaus reikalų e, užimtumo ir ECFIN generaliniuose direktoratuose, nes jie yra tie asmenys, kurie atlieka analitinį darbą. Ir mes čia norime daryti skirtumą tarp faktų, statistinių duomenų ir daugiau tų modelių, kurie, kuriais pagalba, kurių pagalba yra paskaičiuojami padarniai, politiniai padariniai. Taigi čia komisijos tarnybos savo ruoštų yra atsakingos už tai. Kalbant apie regioninius skirtumus, mes artimai bendradarbiavome su regio generaliniu direktoratu. Nežinau, ar jūs matėte mūsų regioninę metų suvestinę, mūsų tinklapyje ten jį patalpinta. Taigi regioninis skirstimas čia yra ypatingai aktuolus, kalbant apie darbo rinką ir panašius dalykus. Ir tai čia jau esame nemažai pasiekę. Tačiau mes dar bandome paspartinti socialinius elementus ir taip pat gilesnį tokį regioninį paskirstimą padaryti, siejant statistinius duomenis su geografinė informacija ir tokiu būdu pagerinant tuos vertinimo modelius ir padarinių vertinimo modelius. Ta mes dabar ir darome pagal atitinkamą programą, kai bandam socialinę situaciją derinti su makroekonominė aplinka. Ačiū. Brian Hayes. Ačiū pirmininkė, dėkoju Eurostato kolegoms, kad atvyko. Aš tikrai puikiai suprantu, kad jūsų darbas yra labai sudėtingas, turint omenyje, kiek svarbus yra statistiniai duomenys, kuriuos jūs pateikėte ir kiek svarbu, kad jie būtų nepriklausomi. Taigi jūsų vaidmuo yra labai svarbus. E, mane domina partnerių peržiūros klausimas. Mano šalyje Airijoje tas partnerių peržiūros klaus, e, procesas baigėsi šių metų kovo mėnesį ir po to 26 buvo pateiktos rekomendacijos. Taigi mano klausimas, kokie buvo vėlesni veiksmai, turint omenyje šalims specifines rekomendacijas? Ar jūs, pavyzdžiui, vykstate į šalį, žiūrite, kas yra blogai, gerai ir nieko daugiau nedarote? Ar vyksta tolesni darbai? Nes bet kuriuo atveju, kai yra skirtumų tarp europinio standarto ar to, ką galima pagerinti, tai tą turime aiškiai ataskaitą ir įvardinti. Kitas dalykas, ar turime baigtinį sąrašą visų skirtumų, kurie dabar taikomi Europos statistiniai informacijai ir tos informacijos skaičiavimo metodika. Ir taip pat tai, ką daro valstybės narės, kaip jos skaičiuoja tuos duomenis. Pavyzdžiui, tarkim, E, gyventojų skaičiaus didėjimo, mažėjimo tendencijos, nes yra didžiulis skirtumas, kaip valstybės narės tai skaičiuoja ir kaip tą daro Eurostatas, kokia metodika remiasi. Ar yra toks išbaigtinis sąrašas? Jeigu taip, tai gal galėčiau įgauti, nes man būtų įdomu pasižiūrėti, kokie yra skirtumai tarptų sistemų. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie produkcijos ir produkcijos, pavyzdžiui, skaičius, jeigu nepaskaičiuoja produkcijos, ne, negali paskaičiuoti BVP. Taigi, man atrodo, kad tai yra labai svarbus rodiklis ir apibrieštis čia yra labai svarbi. Taip pat, ar yra bendra apibrieštis ir standartai šešėliniai ekonomikai įvertinti, nes kaip yra surenkami mokesčiai, tai tikrai sustiprina pačią ekonomiką. Ar yra bendras apibrėžimas to šešėlinės ekonomikos valstybės narėse, nes problema, kuri vis dar egzistuoja su ta šešėlinė ekonomika, kaip ją paskaičiuoti, kiek ji susijusi su nacionalinėmis pajamomis ir taip pat kaip su ją elgtis, turint omenyje europinę statistiką. Ačiū. Dėkoju. Pradėsiu nuo partnerių peržiūros ir 26 rekomendacijų Airijai bei vėlesnių veiksmų. Uh, Taip, e, bus numatyti vėlesni veiksmai, po tokių peržiūrų tie veiksmai bus atlikti Eurostato. Procedūra bus štai kokia. Kitais metais mes paskelbsime suvestinę ataskaitą, kuri pateiks, bus pateikta statistikos sistemai vasario mėnesį ir tada ta ataskaita bus pristatyta jums ir tarybai. Taigi jūs e, susidarysite tokį bendrą įspūdį Ir mes kartu su kolegomis valstybėse narėse norime tų testinių veiksmų. Aišku, yra rekomendacijų įvairių. Yra tokių, kurios svarbesnės ir tokių, kurios mažiau svarbios. Tos rekomendacijos, kurios yra susijusios su teisinėmis prievolėmis, pavyzdžiui, įgyvendinti, pavyzdžiui, reglamentą 223, aišku, mes stebėsime, kaip tai yra daroma ir tą darysime ryštingiau, aktyviau. Uh, negu turint omenyje tokias paprastesnės rekomendacijas, kur ten, pavyzdžiui, kažką pagerinti, kokybę ir panašiai. Taigi mano vertinimo aš čia daryčiau skirtumą tarp minimalių standartų statistikai, kurie yra teisiškais apibriežti, ir geriausios praktikos pavyzdžių, kurie yra kaip gairės, kaip orientyras, kaip rekomendacijos. Tie minimalų standartai uh, Tose rekomendacijose, aišku, mes stebime, ar jie yra įgyvendinti. Bendri standartai, gyventojų skaičiaus tendencijos. Aišku, žinau, kad yra skirtumų tarp Airijos ir Europos e, bendrai gyventojų skaičiaus tendencijų. Mes tą, aišku, dirbame tuo klausimu ir mūsų planas yra daryti kasmetinės tokias gyventojų skaičiaus ten, mažėjimo didėjimo tendencijas. Ir, ir tokie kasmetiniai vertinimai, kaip ir kitų statistinių duomenų atveju, bus vykdomi pagal bendras standartus ir gairias, kad būtų galima išvengti tos dilemos. Tačiau tai reiškia, kad nebus būtinai vienbalsiškumas užtikrinamas. Taigi gali taip atsitikti, kad ateityje Airija pasirinks kitą gyventojų skaičiaus projekciją, tendencijos ir uh, nei tas daugumos standartas, dėl kurio sutars dauguma valstybių narių. Taigi, čia toks įprastinis europinis požiūris. Dėl šelnės ekonomikos tai yra klausimas, kurį <clears throat> girdžiu reguliariai ir gal aš galėčiau tik pakartoti tai, ką sakiau praeitą kartą. Mes galime ištirti situaciją, tai aišku glaudžiai susiję ir su taip vadinamąją teisėtą veiklą, tai yra tokie ribiniai atvejai, tarp sandorių, kuriuos galima įvertinti, nustatyti ir taip pat negalime įvertinti, nustatyti. <clears throat> Kalbant apie nelegalią veiklą, tai mes susitarėme su valstybėmis narėmis naudoti standartinę metodiką praeitais metais ir tai yra svarbu, turint omenyje bendras nacionalinės pajamas. Prisimenate, kad praeitais metais buvo kai pasirodė nauji standartai ir atsirado didesni BMP skaičiai, tada tie nauji standartai buvo nors ir sudarė nedidelę dalį visos sistemos. Ačiū. Tibor Zanį. Ačiū pirmininkė generalinį direktorių, aš norėčiau du klausimus tokius konkrečius iškelti. Jūs tiesiogiai netiesiogiai minėjote tas problemas darbo statistiką. Man labai iš tiesų sudėtinga paaiškinti rinkėjams, žmonėms Vengrijoje, kaip darbo valandos savaitės ir mėnesiai yra skaičiuojami ir laikomi užimtumu, tarkim, darbu. Žinau, kad yra ten tam tikri techniniai standartai ir, standartai ir panašiai, bet jie tokie nekonkretūs, kad paprasti žmonės net negali manyti, kad žmogus yra dirbantis, kuris matomai to nedaro. Pavyzdžiui, turiuomenėje nulinio, nulinių valandų sutartis. Uh, Ar jūs turite planų, kaip būtų galima paaiškinti daugiau ar pakoreguoti sistemą, prie, priartinti prie realybės? Kitas klausimas. Mano šalyje Vengrijoje vyriausybė ir nacionalinis statistikos departamentas neteikia duomenų apie skurdą iš vis. Tai reiškia, kad Vengrijos žmonės negali gauti informacijos apie skurdo mastus šalyje, kai tuo tarpu vyriausybė siūlo viešų darbų sutartis, valstybės darbų sutartis, pavyzdžiui, 150 eurų per mėnesį siūlo už tai, tai yra gėdinga. Ir nėra jokių statistinių duomenų, tiesiog Orban, Orbanas ir jo visas, visa šutvė, tik tai apie tai, apie tas e, sutartis kalba. Uh, Aha, dabar dėl darbo statistikos. Aš apie tai irgi girdėjau, kai dirbau Vokietijos statistikos tarnyboje, nes kad apibrieštys būtent tikrai nesusijusios su ta bendras, bendras, bendrų supratimu ir savokomis. Na, tos apibrieštys tai yra tartutinės darbo organizacijos siūlomos apibrieštys ir mes tik tai uh, pritaikome tuos standartus, kurie, dėl kurių buvo sutarta tarptautiniu mastu. Tačiau mes labai daug investuojame į tai, kad būtų dar pridėti informacijos elementai, kurie leistų jums suderinti statistinius duomenis ir tai, kaip kasdien tai vertina žmonės. Tai yra infliacijos rodikliai, kai buvo įvestas euras, prisimenu, kad man žmona pasakė, kad tai, ką jūs čia skaičiuojate, yra absurdiška, nes aš geriau žinau, kad tai, ką aš, aš pirkdama pirkinius matau, kad infliacija yra kur kas didesnė, nei jūs teigiate. Tai aš tiesiog galiu jums e, pabandyti geriau paaiškinti pasitelkiant papildomą informaciją. Pavyzdžiui, prieš keletą savaičių pirmąjį kartą mes paskelbėme įvairias, įvairių kategorijų darbo rinkos e, skaičius, pavyzdžiui, tie, kurie ieško darbo, neieško darbo, užim, dirbantis, nedirbantis. Taigi, ten galima geriau paaiškinti tokiu būdu tos struktūrinius pokyčius bet aš tik tai siūlau mūsų paslaugas, kad jūs galėtumėte šalia tų produktų dar pasitelkti mūsų siūlomas paslaugas. Kitas skurdo lygis, aišku, čia yra sudėtingas klausimas, relatyvus skurdas ir skurdas remiantis pagal pajamų paskirstimus. Tai yra įvairios tokios skurdo rūšys ir Tai yra vienas mūsų kitų metų programos elementas, būtent investuoti kartu su valstybėmis narėmis, įskaitant ir Vengriją, į komparatyvinius rodiklius dėl e, pajamų, suvartojimo ir turto. Ir mūsų tada žinios dėl neligybės, įvairios tos neligybės bus kur kas e, turtingesnės. Tai yra vienas didžiausių mūsų prioritetų kitiems metams. Thank you, e, Marko Valli. Ačiū, Marko Valį. E, Labai ačiū, pirmininkė. Toks klausimas tiesus. Galvojant apie statistinius rodiklius Europai, Eurozonai. ar žmonės e, priima fiskalinę, monetarinę politiką, kaip tai vertina, ar, ar išvelgia teigiamus ar neigiamus elementus, ar, ar vertina politiką kaip veikiančią ar ne. Tai yra, kiek galime pasitikėti ta, tai statistiniais duomenimis. Matėme 2010 metais, kokia buvo situacija tuomet ir neteisėtos ekonomikos dalis buvo įtraukta. Arba, pavyzdžiui, skaičiai dėl infliacijos, ar, ar nėra kokio tai statistinio dopingo rizikos čia, kad žmonės lengviau susitaikytų su tokia fiskalinė politika, kuri gal šiaip nebūtų taip lengvai uh, netai palankiai būtų priimtina, priimama. Statistinis dopingas. Na, mes turime kovos su dempingu tarnybą. Tai yra mūsų vaidmuo. Kai tik pradedi naudoti statistiką sprendimų prieimimui, iš karto naudoji tai, kas vadinama Čarlzo Goodharto logika mūsų žargonų. Uh, Buvo toks e, ekonomistas, jis sako, aišku, kai tik tai pradedi statistiką naudot e, rodikliams, tai aišku, iš karto e, lengva padaryta statistika gera. Čia tai lietkalnio toks poveikis. Lengva pritemti kažką. Reikia, kad sistema, kad institucijos būtų labai tvirtos ir patikimos. Aš labai norėčiau pasistengti įtikinti, kad Europos statistikos sistema yra pati tvirčiausia institucinės sąrangos prasme sistema, kokią tik tai galėtumėm įsivaizduoti. Ir teisės aktų leidėjai padėjo mums tai užtikrinti. Tad viso to, ką mes darome, pradžia ir pabaiga yra pasitikėjimas. Ivana Maletič. E, Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį, jūs kalbėjote apie statistinių duomenų pasitikėjimą patikimumą. Aš norėčiau pasiklinti dėl procedūros. Tai jeigu sakote, kad įtarėte, kad nacionaliniai statistiniai duomenys yra nepatikimi, jūs galite įtraukti valstybės audito tarnybą ir paprašyti atlikti auditą, atlikti tyrimą. Komet jūs tai darote? Ar jūs informuojate valstybės audito institucija detaliai, ką reikia audituoti, už ką reikia pateikti ataskaitą, ar jie siunčia tą audito ataskaitą e, tik jum ar nacionalinių lygmenių yra kažkas sprendžiama, pažiūrėjau, jeigu jie randa kažkokių pažeidimų, tai tada siunčia nacionaliniai prokuratūrai, sakykime, tą medžiagą, kad būtų galima toliau analizuoti ją. Uh, ir panašiai. Antras klausimas labiau techninio pobūdžio dėl e, duomenų, kur jų paprašė ir ECB. Ir žinau, turite bendarbiavimo sutarimą, bet praktikoje, kaip tai vyksta, mums atrodo, kad ECB ir Eurostatas užduoda panašius labai užklausimus duomenų iš valstybių narių. Ar jūs kažkokį turite dialogą su ECB ir ekspertų kažkokios konsultacijos, kad būtų galima paderinti ataskaitų teikimo reikalavimus, ko reikalaujate iš nacionalinių mm, statistikos tarnybų, kad tiesiog, kad būtų mažinama ta našta. Ir dar vienas klausimas dėl to, kas dar neišspręsta, kas dar taryboje guli, buvo pirmasis svarstymas dėl pasiūlymo priimti reglamentą dėl um, statistikos makroekonominio disbalanso procedūrai kokybės ir teikimo. Ar jūs turite informacijos, kada, kaip viskas pajudės? Ačiū. Um, well, I, I Manau, kad galiu gan trumpai atsakyti dėl procedūrų su nacionalinėms audito institucijoms, galiu paaiškinti štai, kas įvyko Ispanijai. Mūsų neramino audito ataskaita, kurią gavome iš regioninės audito tarnybos, iš Valencijos. Ir iš karto mes kreipėmės į nacionalinės valdžios institucijas susėdom, bandėm spręsti problemą kartu su jais ir išsiaiškinti, kaip būtų galima bendrai visus tuos faktus apžvelgti, bet su nacionalinės valdžios institucijų pagalba. Tai nėra kažkas e, teisinio recepto dalis, tai yra mūsų vidinės procedūros, uh, mes nusprendėme, mes pasirinkome, kad reikia naudoti tokį intensyvų bendradarbiavimą su nacionalinėmis valdžios institucijomis, tačiau tai nėra kažkokiam tai teisės akte apibriešta ir nustatyta. Dabar bendradarbiavimas dėl, e, su ECB. Antras klausimas, aš pasakyčiau taip. Yra tam tikras teisinas dėl statistinių teisės aktų, dėl ko nusprendžia parlamentas ir taryba. Yra apie 200 teisės aktų. Visi jie yra parengti taip, kad valstybės narės privalo teikti statistiką sąjungai. Valstybės narės sprendžia, kas ką darys valstybės narėse viduje. Tai čia jau subsidiarumas. Kai kas sprendžia, kad balansų mokėj, mokėjimo balansą sprendžia nacionaliniai bankai, kai kas, kitos valstybės nusprendžia, kad tuo turi užsiimti nacionaliniai statistikos um, biurai, institucijos. Čia ne mes sprendžiame, tačiau mes uh, turime užtikrinti, kad uh, išėties taškas būtų ES teisės aktai. Ir ES teisės aktai Mm, turi nesukurti dubliavimuose. Tai iš mes laikomės tokio principo, kad sakome, kad ES yra tik tai vienas atitikos ramstis. 338 konkrečiai ES sutarčių straipsnis. Nacionalinių lygmenių mes turime kai kuriais atvejais e, tokias sistemas, kuomet nacionaliniai bankai yra atsakingi, pavyzdžiui, už tą sritį. Dėl MIP Taip, iš dalies tai yra klausimas, kuris dabar yra laukimo stadijoj. Mes kol kas nesugebėjome įveikti tos problemos, kurią aš trumpai pristačiau, būtent dėl tos situacijos, kai, kai nacionalinis bankas yra atsakingas už nacionalinių rodiklių skaičiavimą. Uh, Na, mes normaliai sakytumėm, kad Eurostatas kontroliuoja, kiek duomenys yra teisingi. Tačiau dabar su ECB <laughs> yra nesutarimas. ECB sako, ne, ne. Nors sprendimas yra priimtas nacionalių lygmenių, mes, tai yra ECB, akcentuojame nacionalinio centrinio banko nepriklausomybę. Ir tikrai negali tai būti, kad Eurostatas e, kištusi į tą zoną. Taigi de facto susiformavo audito spraga. Reikia tai įveikti. Aišku, įveikti, aišku, reikia dvišalio sutarimo tarp komisijos ir ECB ar Eurostat ir ECB. Thank you. Ačiū. Ir pabaigai aš pats užduosiu klausimą. Dar paprašysime padaryti viską, kas ir manoma diskusijose su komisija e, dėl CP. Mes buvom parlamentas pasirengęs pritarti komisijos Eurostato pozicijai, bet, na, Buvo paskui primtas kitas sprendimas. Mes negalvojame, kad tai būtų labai didelė problema, dėl ko reikėtų blokuoti visą procesą. Tai toks kreipimasis gal labiau jūs. O dabar du klausimai. Dėl MIP jūs savo pasisakymę nekartą kalbėjote apie pagrindinius principus, kurie leistų surasti sprendimą. Uh, Aš galvoju, ar jūs jau turite kokios grįžtamosios informacijos, galvojant apie mm, kokybės ekvivalentiškumo arba abipusę garantiją, apie ką jūs lik ir užsiminate, aš jeigu taip suprantu, ar, ar, ar čia yra kokios pažangos pasiekta, ar galimai būtų pa, galima pasiekti taryboje. Na ir pabaigai, galvojant iš makroekonominio požiūrio taško, per stabilumo požiūrio taško, mes kartais susidurėm su tokia situacija, kuomet matuojame struktūrą struktūrinį balansą ir struktūrinį deficitą, tačiau dažnai tai yra labai sunku apibriežti. Aš suprantu, kad tai yra lab, ekonominis politinis toks klausimas labiau, tačiau yra ir statistinis elementas čia tame reikale, galvojant iš metodinio požiūrio taško, o ne ekonominės politikos požiūrio taško, mes galbūt galėtumėm rimtai padiskutuoti šį klausimą pabandyti identifikuoti, kaip būtų galima objektyviai pamatuoti tokį svarbų rodiklį ES teisės aktų leidybai. Labai ačiū. Aš pasižymėsiu jūsų užuominą dėl ECB. Taip, reikėtų įveikti tos likusius milimetrus. Dėl MIP. Taip. Yra. tam tikro pozityvaus atmosferos pasikeitimo ženklo iš Frankfurto. Mes kalbėjome su Olandais, kurie perima pirmininkavimą, jie jau pradeda svarstyti tą klausimą. Bet čia, aš manyčiau, didžiausia problema tai konfliktas tarp banko nepriklausomumo ir statistikos nepriklausomumo. Aš labai tikiuosi, kad surasime kažkokį tai prasmingą sprendimą šio klausimu. Dabar dėl struktūrinio deficito, tai taip. Po to, kai praeitą kartą čia aptarėme, mes iš tikrųjų analizavome tą klausimą, bet mūsų išvada buvo tokia, turime tai daryti kaip Eurostatas nes yra du komponentai, kurie paprastai nepriklauso mūsų sričiai ir mums reikėtų panaudoti ekonometrinį modelį. Mes turėtumėm nuspręsti dėl vieno iš tų atvejų. Ir mes nusprendėme, kad geriau palikti tai, ECFIN generaliniam direktoratui, o nespręsti Eurostato generalinėme direktorate. Na kągi, labai ačiū Jums, man atrodo, kad turime struktūrinį dialogą ir, kaip kolegos pastebėjo, tikrai buvo labai naudingos ir intensyvios diskusijos. Aš manau, kad galime pasidžiaugti tuo. Tęsime mūsų formalų dialogą, taip pat ir teisėkurnį bendarbiavimą tam, kad Europą Europa gautų gerą patikimą statistiką. Labai ačiū Jums. Uh, five minutes suspensions and then we. Penkių minučių e, pertraukėlė. Dear colleagues, uh, let's start our. Tad pradėkim dabar balsavimo sesiją. Darbo tvarkė buvo patvirtinta šyrit. Ataskaita, balsavimas dėl Europos centrinio banko ataskaitos atidėtas. Todėl mes balsuosim vien tik tai Dėl ES konkurencingumo politikos metinės ataskaitos pranešėjas Langenas. Dabar taip, balsuojam, pasitikrinkim pirmiausia. Still two colleagues to vote. Dar du, vienas kolega nepabalsavo. Baigiam balsuoti. Puiku. Taip, kol kas e, dar vienas e, liberalų ko, frakcijos narys tebe atvyksta, atru, nebent būtų dar per daug dabar liberalų frakcijos. Ne, penki vis dėlto. Tas skaičius įtraukia penkis. Tiesiog, kadangi neįmanoma patikrinti Tad pradedam balsuoti dėl Wernerio Langeno pranešimo 42, kas už, prieš atmesta, 43 pakeitimas, kas už, prieš priimta. Inko 20 pakeitimas, kas už, prieš reikia pasitikrinti, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmesta. A kompromisas. Neturim teksto originalo. Tai balsuojam dėl teksto originalo antros dalies, kas priimta. A, dviem dalim. Dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš priimta. Antra dalis, kas už, prieš Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Pradedam balsuoti. Atrodo, buvo mm, balsuota už, tačiau reikia pasitikrinti. Balsuoti baigiam. Priimta vienu, vieno balso persvarą. Gerai, tai buvo antra dalis. 48 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. 49 pakeitimas už prieš, atmestas. B kompromisas, kas už, prieš, priimta. C kompromisas, dvi dalys, kas dėl pirmos dalies balsuo. Už, prieš, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, priimta. 167 pakeitimas. Ar galim balsuoti už pakeitimų bloką? Ne, balsuojam už šį, dėl šio. Kas už 167, kas prieš, susilaikė, atmestas. 168 pakeitimas už, prieš, susilaikė, EFDD rezultatų nematau. Reikia pasitikrinti, balsuojam elektroniškai, pradedam. Prašom. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Atmestas. Tad atmestas šitas pakeitimas. Teisingai sekretoriat, sekretoriato žmonės. Aš teisus. 169 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tas pats reikia pasitikrinti, kadangi nematau, ar buvo persvara kokia nors. Uh, nebent gal bus kokia dauguma. Balsuoti baigiam. Taip, dauguma už 170 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atrodo atmestas dauguma, bet mm, galim pasitikrinti. 171 pakeitimas. Atsiprašau, man atrodė, kad atmestas, kadangi, bet jeigu jūs prašot, grįžtam prie 171 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. 62 pakeitimas už, kas prieš, susilaiko, priimtas, 66 už, prieš, susilaiko, atmestas. Jūsų frakcija. Tikrai nuvilė. D kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 71 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimtas. 73 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. E kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 81 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 83 už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 83. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas 83. 84 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaiko? Taip matau, liberalai kitai balsavo. Taip, pradedam balsuoti. Reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. Vienas, du papildomai dar balsuojam. Bal, baigiam balsuoti. Priimtas. Tai buvo 84 priimtas. 84. Dabar balsuom dėl 85. Kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 86. Prie, už. Taip, čia. 86. Kas už, prieš susilaiko priimtas. 87. Kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl 87. Pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Atmestas 87. 88 už. Prieš. Reikia pasitikrinti dėl 88. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas. 89. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimtas. 90. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. Imko, dešimtas pakeitimas. Ne, reikia pastikrinti dėl 90, pradina balsuoti. Balsuoti baigiam, priimtas 90. Imko 10, dviem dalim, kas už pirmą dalį prieš priimtas, antra dalis prie, už, prieš susilaiko Atmesta antra dalis. Ne, pra, reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti dėl antros dalies. Balsuoti baigiam. Atmesta. Imko 15. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 19. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 16. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 18, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 22, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 23 už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 25 už, prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta priimtas. 92 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta, 17 už, priimta. 93 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta, 95 už, prieš susilaiko priimta, Trečias pakeitimas inta už, prieš, susilaiko, priimta, inta keturi pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas, šimtasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šimtas pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Originalus tekstas už, prieš susilaiko priimta. Inta 2 e, priimta. Vien, pirma, antra dalis, kas už, prieš. Ne, šimtas antras pakeitimas. Reikia pasitikrinti. Balsuoti baigiam. Atmestas 102 pakeitimas. 103 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Atmestas G pakeitimas. Dvi dalis. Dėl pirmos dalies už, prieš, susilaiko. Priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. H kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 112 už prieš susilaiko atmestas, 113 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, į kompromisas už prieš susilaiko priimta, 119 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 120 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 121 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, Jo kompromisas už. Taip, dvi dalis jo kompromisu. Pirma dalis jo kompromisu. Už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš. Antra dalis. Pirma dalis. Taip, čia dabar cituojamas tekstas, e, sakinys antra dalis, be šitų mano kacik, ne, atsiprašau, pirma dalis be mano pacituotų žodžių, antra dalis su. Dėl pirmos dalies mes jau vis dėlto balsavom, reikėjo man perskaityti anksčiau. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atrodo priimta, reikia pasitikrinti, pradedam balsuoti. Balsuot baigiam. Priimta. 130 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 132 už, prieš, susilaiko. Nematau rankų, atrodo priimta, bet geriau pakelkit rankas. Prašom, pradina balsuoti. Koordinatoriai. Balsuot baigiam. Priimta. Tai buvo dabar 134 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, 135 dvi dalys, pirma dalis, kas už ją, kas prieš ją susilaiko priimta, antra dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. 136 pakeitimas už, prieš atrodo atmestas, bet reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas 136. 137. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Atmestas 138 kas už, kas prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 138, pradedam balsuoti. Baigiam. Priimtas. 139 už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. Atsiprašau, pradedam. žaliai susilaiko, baigiam balsuoti. Priimtas 139. 141. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 142. Už, prieš, susilaiko, priimtas. 143. Už, prieš, susilaiko, atmestas. K kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. L kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimtas. M kompromisas dvi dalys, jo pirma dalis. Ar reikia perskaityti? Pirma dalis, be žodžių, in isolated, remote or online region, um, outlying re, regions and islands. Uh, taip, priimta. Antra dalis, už prieš susilaiko priimta. 155 pakeitimas, kas už? Prieš Reikia pasitikrinti. Nematau rankų. Pradedam. Baigiam. Atmestas. 156. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo atmestas ir tas pakeitimas. Originalus tekstas už, prieš susilaiko priimta. 157, kas už, prieš susilaiko priimtas. 158, už, prieš susilaiko atmestas. 159, už, prieš susilaiko priimtas. 160, už, prieš susilaiko priimtas. 161, už, prieš susilaiko priimtas. 162, už, prieš, susilaiko priimta, 163 už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti, dėl 163 pradedam. Baigiam balsuoti. Atmestas vieno balso persvara. 164 kas už, prieš, Kas susilaiko? Reikia pastikrinti. Dėl 164 pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam priimtas. 166 kas už, kas prieš susilaiko priimta. N kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 176 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. 180 kas už, kas prieš susilaiko priimtas, o kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 181 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Imko 7 kas už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl Imko 7 pakeitimo. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimtas. 187. Kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl 187. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimta. P kompromisas, kas už,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 Q kompromisas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname pirmąją dalį, prašau balsuot. Baigiame balsuot. Klaida įsivėlė. Dar kartą balsuojame tuomet. Man atrodo, kad vis tiek bus patvirtinta. Dar trys neprabalsavo. Dabar baigiam balsuot. Patvirtinta dabar antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Nekeliate rankų, tai balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. 204. Kas už? Prieš susilaikę priimta. R. Kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. 206. Kas už? Kas prieš? Susilaikę Nematau liberalai, kaip balsuoja. Reikia kelti rankas, tai tikriname. 206. Baigėme balsuot, priimta. 208, kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta 210, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname 210, prašau. Baigiame balsuot, priimta vieno balso persvara. 212, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname vėl, prašau. Baigiame balsuoti. Priimta. 214. Kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname. Baigiame balsuot. Priimta. S kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 225, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 226, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 227, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tai kompromisas trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, trečioji dalis, tikriname antrąją dalį, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Tikriname trečią dalį. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Priimta. 238. Du šimtai septintasis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 238, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. U kompromisas daug dalių. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Trečioji dalis Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkta dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 251. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 252. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 253. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 254. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tikriname. 254. Balsuojam. atmesta. Aš laukiu, kad jūs balsavote už. V kompromisas su žodiniu pakeitimu. Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Strict, restrict žodži, žodis keičiamas prohibit. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl B kompromiso be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 262, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 263, kas už, kas prieš. Tikriname 263, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Tubel P kompromisas. Double B kompromisas su žodiniu žalių pakeitimu. Balsuojame pirmiausia dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Ar man reikia perskaityti? Ne. Jisai surašytas balsavimo sąraše. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, priimamas žodinis pakeitimas. Dabar balsuome dėl dubel V kompromiso su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 271, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 272, kas už, kas prieš susilaikę. Tikriname, prašau balsuot. 272. Balsavimas baigtas, priimta. 274. Kas už, kas prieš. Žaliai prieš, tai tikriname. Tikriname. Prašau balsuot. Turėtų būti patvirtintas, bet patikrinkime. Baigiame balsuoti, taip patvirtintas. 275. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. X kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 280 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Inta 1. Dėl intos kartu balsuojam vis, visų pakeitimų, ne. ne. Kągi, iš eilės tada. Inta 1, kas už, kas prieš susilaikė primta, inta 5, kas už kas prieš susilaikė primta, inta 6, kas už kas prieš susilaikė primta, inta 7, kas už kas prieš susilaikė primta, inta 8, kas už kas prieš susilaikė primta, inta 9, kas už kas prieš susilaikė primta, inta 10, kas už kas prieš susilaikė primta, inta 11, kas už kas prieš susilaikė primta. Y. Kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 96 pakeitimas kas už. Kas prieš, susilaikė atmesta. 97 kas už. Kas prieš, susilaikė. Mm, man atrodo, kad atmesta. Bet gal patikrinkime, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. 98, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 99, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Tikriname. 99, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. Lygus, lygiai balsai pasiskirstė. 165 dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, tikriname antrą dalį. Prašau balsuoti. Atmesta. 281. Kas už, kas prieš. Tikriname 281, prašau balsuot. Baigiame balsuot. Atmesta. Vieno balso persvara. 282, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. Ar galime balsuoti dėl kelių kartų? Taigi nuo 2. 283 iki 286. Kas už, kas prieš, tikriname. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkim. Dabar FTT pradėjo daugiau balsuoti, balsavimas baigiamas, priimta. Gal nebuvo protinga balsuoti dėl visų kartų, bet taip jau atsitiko. 287. 287 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 288, kas už, kas prieš. Man atrodo, Na, patikrinkime 288. Balsavimas baigiamas. Priimta. Z kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. AA kompromisas, kas už, AA kompromisas. Ten pas jūs pliusas, man atrodo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 299, kas už, kas prieš. Tikriname 299, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas atmesta. 300, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta 301, kas už, kas prieš, susilaikę priimta 302, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta 303, 304, kas už, kas prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. Balsavimas baigiamas taip, priimta. 305, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 306, kas už, prieš susilaikę, atmesta. 307, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Nurodomosios dalys, pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Pirminis tekstas 3.4 nurodomoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname antrą pakeitimą, balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta.